Dėkoju visiems, e, kurie atvyko ir džiaugiuosi, kad galime surenkti klausimus apie užsienio politikos interesus, kalbant apie ES ryšius su Pietričio Azijos valstybių asociacija Azijos ir Pietričio Azijos šalimis. Ir džiaugiuosi galėdamas pasveikinti Azijan generalinio sekretoriaus pavaduotoją poną Lin kuris, kaip ir kiti mūsų kalbėtojai, pasisakys šiuose klausimuose, kurie transliuojami internetu, kad kolegos savo kabinetuose galėtų klausyti šių klausimų. Taip pat labai džiaugiuosi, kad mes turėsime galimybę praplėsti savo žinias nes šiuo metu kaip tik rengiame pranešimą apie ES ir ASEAN ryšių ateitį. Kolega Biti Kofer, kuris dalyvauja ir šiame posėdėje, ačiū Dievui, apsėmė renkti šį pranešimą. Aš protestuoju, ponė pirmininkė. Aš ne, ačiū Dievui, o su dideliu susižavėjimu e, priėmiau šitą, perėmiau šitą darbą protestą prieimus, sako pirmininkas. Man atrodo, kad tai yra e, puikia e, proga dėl to, kad mes turime priimti esminius sprendimus. Europos Sąjunga netrukus pasirašys e, partnerystės ir e, asociacijos susitarimus su septyniomis ASEAN valstybėmis narėmis e, ir iš to išsivystys dar platesnis bendradarbiavimas. Taip pat mes turime su, suvokti, kad mūsų santykiai su pietričių Azijos šalimis ir Azijan valstybėmis narėmis yra svarbus ne tik dėl ekonominių priežasčių, o dėl to, kad partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai e, reiškia, kad mes turime daugiau bendrų interesų negu prekybiniai ryšiai ir tie interesai yra svarbus tiek regioninėme kontekste, tiek pasaulinėme kontekste ir mes e, giliname ne tik ekonominius ir prekybinius santykius. Kuo labiau matome, kaip keičiasi pasaulis, tuo labiau matome, kad būtent tame regione gali pasikeisti jėgų pasiskirstimas ir kai kurios e, šalis tą išnaudoja, todėl yra labai svarbu, kad šie santykiai, kurie egzistuoja jau seniai, būtų gilinami ir toliau ir kad mes galėtume e, labiau susijęti savo interesus, kad tokie santykiai išliktų geri ir krizės laikotarpiu. Džiaugiuosi, kad šitas viešasis klausimas e, padės mums e, išnagrinėti kai kuriuos klausimus. Ir taip pat džiaugiuosi, kad šiuose klausimuose dalyvavo tokie kolegos kaip ponas Varnekė, ir kiti, kurie prisidės prie bendro dialogo ir bandymo rasti bendrąją poziciją. Tai aišku padės mūsų komitetui ir mūsų pranešėjui e, taip pat įnešti savo indėlį ir padaryti, rengiant pranešimą visą, kas geriausia, kas įmanoma. Visų pirma, e, generalinės sekretoriaus pavaduotojas informuos mus apie situaciją, kalbant apie ASEAN integracijos procesą ir taip pat mes pasikeisime nuomonėmis dėl galimybės plėtoti politinius ryšius tarp ES ir ASEAN. Kai kiti mūsų kalbėtojai nagrinės tam tikrus konkrečius e, mūsų santykių aspektus ir pasakys, kaip, kaip jie mano būtų galima siekti daugiau pažangos. Taip pat išgirsime akademinį požiūrį į ASEAN integracijos procesą. Tačiau prieš pradedant klausimus norėčiau suteikti žodį Europos parlamento ir Pietričių Azijos regiono santykių ekspertui, ponui daktarui Wernerui Langenui. Werneri, žodis tau. Koju ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiamos ekscelencijos, gerbiamas genera generalinio sekretoriaus pavaduotojų. E, aš esu parlamento narys ir Azijan delegacijos narys ir yra e, labai svarbu tokiam parlamento nariu, kai jisai pakviestas dalyvauti užsienio reikalų komiteto veikloje, už tai aš labai dėkoju. E, Mes, mūsų ES ir ASEAN delegacija, palaiko ryšių su ASEAN valstybėmis narėmis nuo, nuo tų laikų, kai buvo iš, išrinktas Europos parlamentas ir džiaugiuosi tuo, kad užsienio reikalų e, komitetas vis didesnį dėmesį skiria į ASEAN regioną. Tai yra teigiamas signalas visiems mums, tiek Pietričio Azijos regionui, tiek mums, europiečiams, nes iki šiol atrodė taip, kad e, didžiausias veikėjas veikėjas buvo e, Kinija, o ne dešimt ASEAN valstybių narių, kuriuose slypi didžiulis ekonominio vystimos ir, ir demokratijos potencialas ir e, kurios e, įgyvendina ASEAN 2015 darbo tvarkę. E, galbūt nebus įmanoma tos darbo tvarkės įgyventi 2015 metų, gal tą pavyks padaryti 2018-2019 metais, bet vis tiek nepaisant to tai yra labai ambicingas integracijos procesas. Mes esame tuo įsitikinę ir taip pat džiaugiuosi, kad Robert Goebbels, ASEAN delegacijos vicepirmininkas, dalyvauja šiuose klausimuose. Manau, kad dabar yra tinkamas laikas dar labiau gilinti mūsų santykius ir kad ASEAN uh, E, Europai vaidina vis svarbesnį strateginį ir politinį vaidmenį. Integracijos proceso greitis tikrai daro įspūdį ir stiprus ASEAN regionas su savo tikslu darbo atverkę ASEAN 2015 kurią jau paminėjau, ir bendra rinka atitinka mm, mūsų ES interesus. Todėl yra labai gerai, kad generalinio sekretoriaus pavaduotojas, e, ponas Čakarta, taip pat e, dalyvauja šiuose klausimuose. Pastarųjų mėnesių politiniai įvykiai e, yra taip pat labai reikšmingi. Norėčiau E, paminėti stabilumo politiką Tailande, diplomatinius santykius tarp Tailando ir Kambodžos bei atvirų teritorinių klausimų sprendimą, e, pereimą prie demokratijos e, Birmoje, Mienmare. Visą tai galima vertinti labai teigiamai. Taip pat ir žmogaus teisų srityje buvo pasiekta pažangos, buvo įsteigta žmogaus teisų komisija, buvo pasirsta žmogaus teisų hartija, tai yra žingsniai teisinga linkme. Kai kurie stebėtojai iš Europos parlamento, čia turiuomenyje žmogaus teisų pakomitetį, tai yra užsienio reikalų komiteto pakomitetis, taigi kai kurie jo nariai mano, kad šita pažanga nėra pakankamai greita, tačiau mes turime nepamiršti, e, kaip iš tiesų veikia kai kurie mūsų ASEAN partneriai ir, ir nereikia jų perkrauti kažkokiais reikalavimais. Būtų labai svarbu nesikišti į atitinkamus e, procesus ir ieškoti sutarimo. Tačiau nepaisant to, manau, vis tiek galima e, kalbėti apie pažangą daugelį sričių. E, taip pat turėtume vertinti ir naujus žmogaus teisų gynimo instrumentus ar priemonės. E, Ponas Brokas jau minėjo, kad užsienio prekybos komitete mes neseniai galėjome įvertinti pažangą derantis dėl laisvosios prekybos susitarimų su Singapūru, Malazija ir Tailandu ir galėjome imtis pirmųjų veiksmų, kurie padėtų mums pasirašyti tokį susitarimą su Indonezija ir Filipinais. E, galiu visai atvirai pasakyti, kad man labai nepatiko, kad šiame kontekste komisija pranešė, kad trūksta personalo tam, kad būtų galima siekti didesnės e, pažangos. Jeigu yra kažkokias rytis, kurioje mes galėtume siekti didesnės pažangos, tai būtent yra partnerystės ir bendradarbiavimo bei laisvos prekybos susitarimai. Ir čia mums dar reikia padirbėti. Būtų geriau Jeigu būtų gerai, jeigu mes e, vidutinio laikotarpio perspektyvoje galėtume sukurti laisvos priekybos zoną su ASEAN valstybėmis narėmis, bet kol kas dar e, sunku apie tai kalbėti. Kolegos Butikoferio pranešimas rengiamas pačiu laiku, nes dabar yra pats laikas pagalvoti, kaip ES galėtų išnaudoti Azien regiono potencialą. Taip pat norėčiau pridurti dar du esminius dalykus susijusius su Europos parlamento bendradarbiavimu su e, Azijan valstybių narių parlamentais. Europos parlamentas pastaruoju metu inicijavo regioninės azambės plėjas su Latinų Amerikos, Viduržėmio jūros regiono ir Rytų Europos bei AKR šalimis. Kaip tik šiandien vyksta AKR asamblėja Briuselėje. Deja, su Azijan valstybėmis narėmis. E, mūsų bendradarbiavimas pasibaigė ties Azem, tai yra valstybių vadovų susitikimais. E, Todėl mums reiktų dar labiau gilinti e, bendradarbiavimą su ASEAN šalimis, reiktų patik, patikrinti, ar ASEP 2014 metais galėtų būti surenktas e, Europos parlamente, nors paprastai ASEP susitikimai vyksta gegužės mėnesį ir 2014 metais bus rinkimai į Europos parlamentą. Be ASEAN ir ASEP e, e, labai svarbu, kad mes gilintumėme savo bendradarbiavimą su ASEAN tarp parlamentinę asamblėją šis procesas taip pat yra labai svarbus ir jis gali papildyti jau mano minėtą bendradarbiavimą. ASEAN yra integracijos variklis, kuris peržengia ASEAN regiono e, ribas ir todėl manau, kad užsienio reikalų komitetas turėtų palaikyti tų santykių gilinimą ir jeigu mes galėtume žengti pirmuosius žingsnius dėl geresnio institucinio bendradarbiavimo su ASEAN valstybėmis, tai prie to taip pat galėtų prisidėti užsienio reikalų komitetas. Todėl reiktų pagalvoti apie ES ir ASEAN asamblėjos pagal tarp regioninės parlamentinės asamblėjos modelį ir būtų labai svarbu, jeigu mes galėtume e, kalbėti apie e, šių e, regionų panašumus ekonominio vystimosi srityje. Ir galėtume surenkti taip pat ar parlamentinę asamblėją. Dėkuoju uždėmės ir linkiu įdomių klausimų. Dėkuoju kolegai Langen. Dabar generalinis sekretorius Linas gauna žodį. Uh, gerbiamas Elmarai Brokai, gerbiami Europos parlamento užsienio reikalų komito nariai, gerbiamas kolega Langa, delegacijos vadovė, delegacijos santykiams su Pietričių Azijos valstybėms, gerbiami parlamento nariai, ekscelencijos ponės ir ponai. Iš pat pradžių norėčiau perduoti ASEAN generalinio sekretorijaus Ling Long Men linkėjimus, kuris negalėjo atvykti dėl kitų įsipareigojimų. Taip pat norėčiau pasinaudoti progą Mino perduoti Min E, nuomonę, kad šitie susitikimai yra labai svarbus, turint omenyje ilgalaikius ASEAN ir ES ryšius. ASEAN siekia įtvirtinti ASEAN bendryje iki 15 metų ir, žinoma, stiprinti bendradarbiavimo ryšius. Prieš kalbėdamas apie ASEAN ir ES partnerystę norėčiau paminėti kai kurias svarbiausius ASEAN vystimosi etapus. Iki 2015 metų neliko daug laiko ir todėl mūsų pastangos turi būti pagreitintos. Daug mūsų pastangų yra skirta įvykdyti įsipareigojimus pagal visus tris ramščius. Mes norime pasiekti pažangos politinėje, ekonominėje ir socialinėje plotmėje. Užtikrinant politinį stabilumą mes suformulavome svarbiausias nuostatas ir siekime įgyveninti 1976 metų sutarties nuostatas. Ir taip pat siekiame įteisinti tinkamą valdytiseną e, regione ir norime tęsti bendradarbiavimą pagal draugysės bendradarbiavimo sutartį su visomis ASEAN valstybėmis. Praėjusiu metu Liepos mėnesį buvo pasirašyta surtis su Jungtinė karalystė ir Prancūzija ir tai rodo, kad tie įsipareigojimai yra labai svarbus ASEAN ir ES santykių kontekste. Mes siekiame nusiginklavimo ir masinio naikinimo ginklų neplatinimo mūsų regione ir taip pat norėtume, kad nebūtų jokių masinio naikinimo ginklų mūsų teritorijose. Atominius brandolinio ginklo neplatinimo sutartis buvo pasirašyta dešimtyje valstybių ir tai rodo, kad ASEAN siekia tęsti dialogą su valstybėmis, kurios turi brandolinį ginklą ir siekia pasirašyti tinkamą protokolą. ASEAN žmogaus teisų deklaracijos pasirašymas praėjusiu metu vasarą buvo labai svarbus žingsnis siekiant ap, apginti žmogaus teisės. Deklaracijos įgyvendinimas yra dabar vienas iš svarbiausių ASEAN tarp vyriausybinio komiteto uždavinys. Bendradarbiavimas pagal Azijos regioninį forumą susitinkant gynybos ministrams yra tinkamas bendradarbiavimo mechanizmas, jis yra plėtojamas ir apima daug praktinių priemonių šiame regione. Yra teikiama humanitarnė pagalba ir taip pat kitokio pobūdžio parama. Siekiant užtikrinti taiką ir saugumą šiame regione, mes siekiame taikingai spręsti konfliktus ASEAN yra tinkama platforma įgyvendinant uh, kokią... užtikrinti pietų Kinijos jūros uh, adresu pasirašytą konvenciją. Labai svarbu tęsti dialogą su partneriais, tarptautinėmis regioninėmis organizacijomis, taip pat uh, kitorimis su interesuotomis šalimis. ASEAN yra pripažįstama kaip sėkmingai veikianti regioninė organizacija, kaip pagrindinis taikos, stabilumo ir klėstėjimo variklis. Daugiau kaip 70 ne ASEAN valstybių ir tarptautinių organizacijų yra įsteigę e, savo atstovybės ir mes taip pat esame įsteigę daugybę savo atstovybių trečiosiuose šalyse. Tai padeda mums e, tęsti mūsų pastangas užtikrinti taiką ir stabilumą globalių mastų. 80 procentų e, vykdomos veiklos yra nukreipta siekiant sumažinti administracinę, biurokratinę naštą. ir yra siekiame įdėkti tokias priemonės, kurios pašalintų priekybos kliūtis, supaprastinti teisės nuostatas ir kurti tinkamą investicinę aplinką, kad laisviau judėtų prekės ir kapitalas ir kad ASEAN ekonominė bendryje iki 2015 metų jau galėtų pasidžiaugti tvirtais pagrindais. Tarp ASEAN valstybių prasidėjo dėrybos ir kartu Australija, Japonija, Kinija, Naująją Zelandiją ir tikimės, kad iki 15 metų pavyks pasirašyti šitą susitarimą ir tuomet bus galima kalbėti apie tvirtesnius ekonominius ryšius. Trijų milijardų rinkos yra tikimasi iki 15 metų ir tai ta apyvarta rinkoje sudarytų 40 procentų pasaulinės prekybos. Ką būtų galima pasakyti apie regiono ekonominę situaciją? Dabar atsigaunant e, pasaulio ekonomikai, mes galime pasidžiaugti mūsų ekonomikos augimu 5, kuris yra 5,3 procentai. Žinoma, jis yra mažesnis negu praeisiais metais buvęs 5,6 procentai. Mes ir toliau tęsime gal, pastangas siekiant patenkinti tą regiono ir tarp regioninį poreikį. 3,5 5 procentai augimo tikimasi šiais metais, o kitais metais 3, kiek? Given ASEAN's deepening integration in the global financial system, a further... Kitais metais augimas buvo 2,5 procentai. Labai svarbu, kad būtų užtikrintos globalios palankios sąlygos judėti kapitalui ir paslaugoms ir finansinės rinkos ASEAN valstybėse atrodo, kad pakankamai e, sėkmingai atsilaiko e, įveikdamos krizės e, padarinius, tačiau, žinoma, dar daug ką nuveikti ateityje. Yra pakankamai daug kitų iššūkių, nepakankama užsienio prekių paklausa, taip pat yra pastebimas globalus disbalansas ir todėl, bet vis dėlto pagrindinė mūsų ekonomikos raida yra tokia, kuri nuteikia optimistiškai. Žinoma, ekonominis augimas kol kas nėra toks, kokio tikimasi, tačiau vis dėlto jis yra nuoseklus ir pastovus. Labai svarbu mums su sudaryti tinkamas verslo situacijas tiesiant pipeline. The much improved economic fundamentals in most ASEAN countries relatively to skatinti investicijas šalies viduje ir jau prieš dešimt metų mes nutėsėme gairės, kad galėtume atsilaikyti e, finansinėms, prieš finansinės stabilumus globalių mastų labai svarbu užtikrinti, kad bankų ir finansų sektorius atneštų naudą, veiktų pelningai ir, žinoma, situacija lyginant su ta, kuri buvo prieš dešimt metų, yra daug geresnė. Socialinėme, ekonominėme lygmenyje taip pat mes pasiekime pažangos. Švietimo sektorėje yra priimtos svarbios iniciatyvos, yra imamas priemonių prieš um, užkažiamas lygas, tokias kaip malarija ir AIDS. AIDS ir Ir taip pat mes e, sugebėjome įveikti ir gamtos katastrofų padarinius mūsų regione, teikdami vieni kitiems humanitarnę pagalbą. Mes vadovaujamės ilgalaikę strategiją, kuri galėtų padėti įveikti taip pat gamtos katastrofas ir padėti gyventojams. ASEAN bendryje sprendžia trijų rūšių labai svarbius klausimus. Tai yra e, piliečių su piliečių kontaktų užtikrinimas, kas politinės ir ekonominiai ryšiai. Azijos integracijos iniciatyvose yra numatyta administracinių gebėjimų tobulinimo programa, taip pat abipusės pagalbos programa ASEAN taip pat įgyvenina specialų planą pagal kurį būtų galima užtikrinti viešosios, viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą. Nors mes e, pasiekime daug, tačiau šių metų 21-ame aukščiausio lygio susitikime buvo pasakyta, kad ASEAN e, bendryje dar turi daug ką nuveikti ir dar turi pagalvoti apie tai, kaip šitas regionas atrodys po 2015 metų. Gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Aš dabar norėčiau pasakyti, kad mums labai svarbis bus bendradarbiavimas su ES, turint omenyje ir politinį stabilumą. Mes e, norėtume pasidžiaugti Nürnbergo konferenciją, deklaraciją, kurioje yra užfiksuoti mūsų pagrindiniai bendradarbiavimo tikslais. Pastaraisiais metais ES aktyviai dalyvavo ASEAN regioninio forumo veikloje, taip pat tarp vyriausybinėme forume užtikrindama e, taiką ir gerovę visame regione. E, metinėje po ministrų lygio susitikimo įvykusioje konferencijoje buvo pasakyta, kad būtina ir toliau aptarinėti abipusiai svarbus klausimus. Tokie susitikimai yra labai svarbus toliau plėtojant ASEAN ir ES ryšius ekonominėme bendradarbiajame. Bendradarbiavimas išlieka ir toliau svarbus. Mūsų apyvarta yra 12,5 procentai, skaičiuojant e, JAV doleriais. Ir pastaruoju metu ji padidėjo 10 procentų. ES indėlis yra 15 procentų lyginant su 12 procentų Junktinėse Amerikos valstijose. Užsienio tiesioginės investicijos pastaruoju metu padidėjo daugiau negu 77 procentais ir sudaro 80,5 milijardų JAV dolerių. ES ir toliau yra labai svarbus investicinis ir prekybos partneris ir sudaro maždaug 16 procentų bendros uh, apyvartos. Labai svarbu ir toliau skatinti privatų verslą, kad būtų sudaryta daugiau galimybių bendradarbiauti mūsų privataus verslo atstovams iš skirtingų regionų. Aš... Dėl tolesnio bendradarbiavimo ES ir toliau išlieka labai svarbi partnerė, ji teikia mums nuol pastovę paramą ir vadovaujantis tuo e, bendradarbiavimo e, patyrimu, reikėtų pasakyti, kad jokia kita struktūra nepa, nepakeis to puikaus bendradarbiavimo, kuris, yra, kuris teikia ir įvairialypę paramą ir remia regioninį integravimą ir taip pat gerina gebėjimus prekybos rytyje. Šią progą aš norėčiau pasidžiaugti ES parama ir išreikšti vilti, kad ES ir toliau išliks svarbiausias mūsų paramos partneris, kuris toliau vykdys savo įsipareigojimus šiame regione ir Mes tikimės, kad tai padės įgyvendinti mūsų tikslus iki 2015 metų. Galvojant apie ASEAN ir ES bendradarbiavimą ateityje, norėčiau pasakyti, kad ASEAN ir ES turi sutelkti dėmesį iš tai, ką. Pirma, toliau stiprinti bendradarbiavimą įgyvendinant veiksmų planą, kuriuo numatoma sustiprinti mūsų e, partnerystę planą, kuris buvo priimtas praėjusiais metais nuo 2015 iki 2017 metų. Taip pat labai svarbu plėtoti regioninį bendradarbiavimą, užtikrinant politinį saugumą, taip pat ekonominę partnerystę. Labai svarbu stiprinti bendradarbiavimą, dalyvaujant įvairiuose daugiašaliuose susitikimuose ir taip pat ASEAN ir Europos susitikimuose. Taip pat labai svarbu plėtoti tą daugia šalę sverto sistemą, tęsti dialogą dėl regioninių svarbiausių klausimų sprendimo. Labai svarbu plėtoti regioninį ir politinį dialogą ASEAN regioninėme e, forume ir labai svarbu toliau stiprinti taiką, stabilumą ir klėstėjimą. Labai svarbu užtikrinti dvi šalį investicijų srautą tarp ASEAN ir ES ir taip pat reikėtų pradėti dėrybas dėl ASEAN ir ES laisvos, sutarty, laisvos prekybos sutarties iki 2015 metų taip pat stiprinti bendradarbiavimą įgyvendinant master plan, kuris yra skirtas ASEAN e, visuomeniai. Mes norime išmokti, pasimokyti iš ES patirties įgyvendinant, įdėgant fizinės infrastruktūros e, sistemas, taip pat vystimosi bendradarbiavimo srityje labai svarbu atkreipti ypatingą dėmesį į konkrečius ASEAN regiono poreikius. Aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad ASEAN vaidino labai svarbu vaidmenį užtikrinant taiką, saugumą, ekonominę ir socialinę gerovę šiame regione ji ir toliau išlieka varikliu plėtojant ekonominį vystimąsi ir nežiūrint eurozonos iššūkių mes toliau matome mūsų bendradarbiavime labai daug e, gerų perspektyvų siekiant sustiprinti ASEAN ir ES e, bendradarbiavimo ryšius, reikia galvoti apie naujas aukštumas Politiniai įsipareigojimai yra labai svarbus, taip pat reikėtų vadovautis politikos gairėmis. Dėkuoju Jums uždėmesi. Thank you so much. Now I give the floor to the second speaker. Dėkuoju, dabar žodį steiksime kitam kalbėtojui, ponui Kasten Varnekė. Tai yra Azijos Europos fondo uh, direktoriaus pavaduotojas. Dėkuoju, gerbiami pirmininkai, gerbiami Europos parlamento nariai, ponai ir ponius. Man ir didžiulė garbė ir malonumas pasinaudoti galimybę kreiptis jūs šiandieną. Leiskite trumpai pristatyti e, mano organizaciją. Azijos Europos fondas yra vienintelė nuolatos įkurta institucija ASEM procese. Azijos ir Europos susitikimas ASEM yra dialogas apimantis 51 Azijos ir Europos narį. Tarp jų yra 27 valstybės, ES valstybės narės ir 10 Azijos e, valstybių, taip pat ASEAN ir Europos sąjunga. Taip pat dar dvi Europos šalis. Tai yra e, e, fondas, kuris jungia 51 valstybės narės mm, tikslus ir lūkesčius. Aš norėčiau pabrėžti, kad aš čia nekalbėsiu ne organizacijos vardu, kuriai šiuo metu dirbu. Kaip ta vyriausybinė organizacija, ši organizacija yra e, visiškai nešališka politinė prasme. Aš kalbės, nekalbėsiu ir, ir savo mm, biuro užsienio ryšiams skirto vardu. Aš kalbėsiu savo vardu, pasidalinsiu profesinę patirtimi darbe Azijos regione ir Azijan šalių mm, regione. Europos Sąjunga ir Azijan yra labiausiai integruotos regionės organizacijos pasaulio mastu. Tačiau jos yra labai skirtingos savo dydžių, gyventojų skaičių ir, taip, ir daugybė kitų aspektų. Norėčiau dar vieną skirtumą pažymėti tarp šių dviejų struktūrų. Tai yra ketinimai, kuriais buvo pagrystas šių organizacijų sukūrimas. ES įkurta politi, remiantis politinę viziją. E, tikslas yra užtikrinti taiką ir klėstėjimą žemynui. Ekonominis bendravimas yra priemonė E, siekti politiniams tikslams. Aizen iš kitos pusės remiasi, mano galva, visų pirma, ekonominė vizija. Aizija turėtų užtikrinti klėstėjimą ir taiką regione. Ekonominis bendradarbiavimas yra tikslas, politinis bendravimas yra priemonės. Azijan yra grista bendrais interesais, bendrai įgyti ekonominį svorį ir galę atsižvelgiant į dominuojantį Azijos žemyno vaidmenį, į Kinijos ir Indijos stiprėjantį vaidmenį. Pasaulio dėmesys Indijai ir Kinijai stiprėja ir Azien bando save į, į, į, įtvirtinti kaip vieną stipriausių jėgų Azijos regione. Mes savo tikslų siekiame politinių bendradarbiavimų įvairių vyriausybių ir taip pat įvairių asociacijų bendradarbiavimų. Galima šalutinis poveikis yra tokio mano bendradarbiavimo taika ir stabilumas, kurie savo ruoštų sustiprina pusiausvyrą, skatina vystimas ir ekonominį augimą. Tarpinis tikslas yra 2015 metais įsteigti Azijos ekonominę bendryją. Aizen ėmėsi didžiulių pastangų, e, kad būtų galima pasiekti šio tikslo. 2016 metais galbūt ir nebus visiškai užbaigta bendra rinka, tačiau tam tikras suvestinė bus padaryta, kas buvo pasiekta ir kokie yra rezultatai. Nepaisant to, ko pasieks iki 2015 pabaigos Azien, tai yra labai didžiulis variklis visam e, regionui vystytis į priekį. Yra daugybė reikšmingų e, modelių sukurta šiame regione. Tai yra didžiausia musulmoniška valstybė Indonezija, Indonezija Taip pat yra e, nusikaus islamo šalių nemažai. Ir JAV pripažino Pietričių Azijos valstybių ir Azijan didėjančią svarbą ir įtaiką. Ir ypač dalis vaidmuo Pietričių Azijos regionų yra skiriamas. Tarp šių dviejų regionių organizacijų, ES ir ASEAN, reikėtų atsižvelgti jų įsipareigojimus viena kitai. Abi šalis yra e, suinteresuotos didinti priekybą tarpusavyje. Ir čia reikėtų nustatyti vienodas veikimo sąlygas. Tačiau ne viena šalis neturėtų daryti prieldos, kad kita šalis turi e, tą patį išeities tašką, tos pačius interesus, tą pačią patirtį, tos pačius prioritetus ir tikslus. Europos Sąjunga e, daugiau žvelgia iš politinio požiūrio, o Azijan iš ekonominio. Ir tai yra labai svarbu į tai atsižvelgti, planuojant ateities vizijas ir tarpusavio santykius. Svarbu užkirsti kelią, kad būtų iškirst, svarbu užkirsti kelią nesusipratimams ir tokiems dialogams, kurie nesuteiktų jokios, jokio postumio ir pažangos. Ką europiečiai mato, kai žiūri Aziją ir Euraziją? Buvo atliktas tyrimas kaip ES mato Aziją ir kaip Azija mato Europą. Tarp 2010-2012 metų buvo atlikta analizė e, žiniasklaidos, viešosios nuomonės ir šioje e, studijoje europiečiai Aziją vertina kaip e, stiprėjantį regioną, ypač Indiją ir Kiniją. Azijos suvokimas dėja tačiau tai nestebina, nėra labai pozityvus vertinimas Azijos. Europoje žmonės nelabai suvokia ir žino apie Azijos regionę dinamiką. Apie 300 straipsnių buvo išnagrinėta Europos spaudoje ir daugiausia įtakos, daugiausia reikšmės skiria Japonijai, Kinijai ir Indijai. Azija buvo išranguota po APEC pagal svarbą ir Europos e, e, žiniasklaidos profesionalai vertino, kad Azija nėra prioritetas Europos e, šal, žmonėms. Taigi Azija turėtų, Azijos regionas turėtų būti, turėtų pasistengti tapti labiau žinoma europiečiams. Buvo atliktas tyrimas 2012 metais, kaip sakiau, tai buvo kaip tik e, finansų krizė ir e, Europos žemynas buvo mm, patekęs į krizės situaciją ir e, tačiau buvo tam tikrų ir gerų prekybinių, prekybos istorijų, prekybos santykių spaudoje. Ir sąsaja tarp Azijos ir ekonomikos ekonomikos buvo patvirtinata. Didžiausias partneris e, Azijos šalimis yra Kinija, o ES užima tik tai penktą vietą po Japonijos, JAV ir kitų valstybių. Beje, ES yra bendrai suvokiama Azijoje kaip, šio, kaip moderni, toliau taiki ir trečias būdvardis būtų veiksminga. Įdomu tai, kad ne, negatyvūs žodžiai tai buvo, pavyzdžiui, arogantiška, toliau depresyvi ir toliau veidmainiška. Vokietija buvo labiausiai matoma iš visų valstybių narių Europos Sąjungoje, e, atlikus e, žiniasklaidos tyrimą. Ir Angela Merkel buvo labiausiai vertinama ir matoma ES valstybių narių lyderė. Ir dėl akivaizdžių priežasčių buvęs graikų premjeras Džordžas Papandrėjų taip pat buvo vertinamas. Toliau Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Graikija pagal svarbą buvo vertintos. Pagal galę ES yra vertinama tik per e, valstybės narės. Jungtinė karalystė ir Prancūzija kaip brandulinės valstybės ir taip pat ekonominė Vokietijos svarba buvo vertinta. Skaldyk ir valdyk. Tokiu posakiu buvo vadovaujamasi. Ir tas regioninis formatas yra papildomas dvišalių santykių tinklų, dalyvaujant 27 šalim, taip pat dvišalios šalis atskirų valstybių narių su Azijos šalimis. Tai yra natūralu, ir tai teikia naudos, abipusės naudos. Sąjungos ir Azien santykiai yra naudingi e, abiems pusėms. ES valstybių narių e, įsitraukimas, dalyvavimas e, su Azijos šalimis yra bendradarbiavimas, o ne, ne konkurencija, bet bendradarbiavimas. Yra, yra individualūs dialogo partneriai, pavyzdžiui, Kinija. Azija plus, Azijam plus vienas, taip pat yra dar vienas formas. Ir Azijam plus vienas formas suvokiamas kaip tam tikra grėsmė. Azijos šalis pirmenybę teikia bendravimui su atskiromis ES valstybės narėmis, užuot bendravusios su visa ES kaip viena struktūra. Ir tai, turė, tai gali būti vertinamas kaip nepalankus veiksnys ES. Kalbant apie Kin Kiniją ir JAV Azijos Europos susitikimo narys. Ir šiais metais pirmą kartą neformaliame e, ASEAN saugumo forume e, JAV dalyvavo. Tačiau JAV nedalyvavo aukščiausio lygio susitikimuose su ANT. Jinai nebuvo pakviesta dalyvauti e, Rytų Azijos viršūnių susitikimą nei ASEAN gynybos ministrų susitikimą. kad Europos Sąjunga galėtų labiau įsitraukti į ASEAN veiklą, jinai turėtų pademonstruoti didesnį aktyvumą. Europos Sąjungos atstovai ir valstybės narės turėtų reguliariai dalyvauti aukštų lygių, kad uh, užsitarnautų pagarbą, pripažinimą ir mm, dalyvavimą. President Obama com- committed himself, as well as the annual APEC summits, by the participation. E, JAV valstybės sekretorius nuo 2009 metų dalyvauja ASEAN regioniuose forumuose. Ir Clintonas dalyvavo sekretoriate ASEAN 2009 metais. Ir JAV gynybos sekretorius e, taip pat dalyvavo ASEAN renginiuose. JAV taip pat dalyvavo ir e, ASEAN rytų Mm, Rytų Azijos šalių forume. Baigdamas norėčiau pailustruoti pavyzdžių, kaip abipusiškai vyksta ne, ne, įvyksta nesusipratimai. 2007 metais e, vyko sustikimas ir Azija norėjo atšvesti 30 metį e, regioninių santykių O Europos Sąjunga daugiau buvo e, labiau suinteresuota ne šau elementais, o turiniu. Ir tais metais kovo mėnesį vyko užsienio reikalų ministrų susitikimas, kur buvo kalbama apie partnerystę. Tačiau Azijan e, šalis laikėsi savo e, pozicijos, kuri, kuri netitiko ES pozicijos kaip posėdžių e, salės e, durys buvo atvertos, pirmininkai rado jiems paruoštus patogius fotelius, o dalyviai paprastas kėdės nepatogės. Kokia esmė buvo šio renginio? Aizien norėjo uh, parodyti, mes norime jums parodyti, ką reiškia būti ant, antrinės svarbos, ne pirmos, o antros svarbos. Ir ką tai gali, kokį tai, kokią tai patirtį galėtų duoti. Ir tai galėjo parodyti dalyvių užimamas pareigas ir užimamą poziciją atskirais klausimais ir tą svarbą, kuriems yra priskiriama. Žinoma, turinys esmė yra e, svarbiau, tačiau forma yra e, kaip pirmas žingsnis svarbus. Ir kaip pagarbos ženklas e, turėtų būti mm, formos tam tikri dalykai, jie tarsi pirmą vietą užima lyginant su turiniu. Ir baigsiu ES nori būti matoma ir pripažįstama Azijos šalių kaip vertingas partneris. Tuomet ES turi save pristatyti kaip lygiavertį partnerį, kaip partnerį, kurio galima pasitikėti, kuris gali būti stiprus sąjungininkas ekonominiuose ir politiniuose scenarijuose. Ar ES norėtų būti suvokiama Azijam partnerių kaip stiprus partneris, tuomet jinai turi, jinai turi save pristatyti kaip vieną vienetą arba kaip komandą. Ar ES nori būti suvokiama kaip rimtas partneris Azijos, Azijos šalių? Tuomet reikia reprezentuoti į Aziją renginius siunčiant savo aukščiausius ir pagrindinius pareigūnus. Dėkuoju išdėmesi. In, in of... Kadangi aš esu AFET vicepirmininkas, norėčiau su, kei, suteikti žodį ponui Datu Sardinį Ali. Jis yra ambasadorius, ASEAN ambasadorius Thank you, Mr. Chairman. Um, Dėkoju, ponė pirmininkė. Neturiu daug ką pridurti prie to, ką pasakė ankstesnis kalbėtojas apie ASEAN ir ES santykius. Norėčiau pasakyti e, porą žodžių apie ASEAN susitikimą, kuris vyks šiais metais. Mes suprantame, e, kokie su tuo susiję iššūkiai, e, nes mes pirmininkausime e, tam ASEAN susitikimui ir tas 23-asis ASEAN viršūnių susitikimas įvyks spalio mėnesį. Kaip ir kitoms organizacijoms mums yra svarbus organizaciniai klausimai Ir todėl, jeigu jūs pažvelgtumėte į mūsų šiemetinę, šiemetinį pasirengimą, e, tai tam sustikimui tai pamatysite, kad mes didelį dėmesį skiriame žmonės jaudinantiems klausimams, kasdienio gyvenimo klausimams, jaunimo klausimams, klimato kaitos iššūkiams Taigi e, mūsų e, šiometinio sustikimo tema yra mūsų žmonės, mūsų ateitis. E, taip pat mes kalbėsime apie ASEAN bendruomenės kūrimo pažangą ir kalbėsime apie savo tikslus, apie tą darbo atvarkį iki 2015 metų. Ir tai yra labai svarbu dėl to, kad kitais metais Tai yra labai svarbu, kad kasmet vyktų tie susitikimai. Taip pat yra labai svarbu, kad mes, ASEAN, e, bendrautume su savo dialogo partneriais, e, kitomis ASEAN valstybėmis narėmis e, visais klausimais, net jeigu jie yra ir sudėtingi, kad mes didintumėme pajėgumus užsienio politikos srityje, taip pat gilintume santykius su Europos Sąjunga ir mes tikimės taip pat tapti ir kitų organizacijų nariais. Taip pat norėčiau e, pabrėžti, kad yra labai svarbu, kad e, labai svarbu, kad vyriausioji įgaliotinė e, lankėsi Azijos viršūnių susitikime 2012 metais ir tai iš tiesų rodo, kad tai ji prisideda prie santykių gilinimo. Mes taip pat džiaugiamės, kad ji lankysis ir e, Liepos mėnesį mūsų šalyje. E, Aš norėčiau pakviesti ES e, delegacijas atvykti į Pietričių Azijos šalis ir nes tos delegacijos Labai svarbu, kad lankosi visose dešimtyje Azijos šalių. Uh, Toliau uh... kitas kalbėtojas mano sąraše yra mūsų pranešėjas, ponas Butikofer. Thank you, Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti e, generalinio sekretoriaus pavaduotų ir ponui Varnekė ir norėčiau užduoti klausimus abiems mūsų diskusijos dalyviams. E, gerbiamas generalinio sekretoriaus pavaduotojų, jūs kalbėjote apie e, ryšius tarp žmonių, kad tai yra labai svarbu. Aš norėčiau kad paraginti jūs patirinėti, koks yra potencialas, kalbant apie tuos ryšius tarp atskirų žmonių, kalbant apie ASEAN ir ES santykius. O ponui Varnekė norėčiau užduoti tokį klausimą. E, jūs nenagrinėjate Europos parlamento vaidmens, kokį jis galėtų vaidinti gerindamas santykius. Galbūt galėtumėte pasakyti keletą pastabų apie Europos parlamento vaidmenį. Ir abiejų mūsų svečių norėčiau paklausti tokio dalyko. Jis yra susijęs su pastaba, kurią pasakė ponas Langenas savo įžanginėje kalboje. Jis kalbėjo apie apie ES ir Azijos šalių asamblėjos įsteigimą. E, kaip Jūs manote, ar tai būtų vertingas dalykas ir kaip Jūs įsivaizduojate, kaip tą galima būtų padaryti? Ačiū. E, Jėgl. Būtent. No, Jėgl. Miss Jėgl. Pone Jėglė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti mūsų svečiams už, už visą informaciją, kurią jie mums pateikė. Ar galiu kalbėti vokiškai? Dėkoju. Norėčiau padėkoti mūsų svečiams už mums teiktą informaciją. Okay. Jau galite mane girdėti, taigi dar kartą dėkoju Jums už visą mums suteiktą informaciją. Ir aišku, ta informacija iš dalies privertė mus susimastyti, ponė generalinio sekretoriaus pavaduotojų, norėčiau Jums pritarti, kad kalbant apie e, Europos Sąjungą, vis tik gal ji per ilgai e, per mažą dėmesį skyrė į Azijan valstybės e, nares. Ir aišku, jūs teisus sakydamas, kad atskiros Azijan valstybės taip pat e, neipatingai daug dėmesio skiria Europos Sąjungai, e, Europos Sąjungos valstybėms narėms. Taip pat jūs teisus ir norėčiau su tuo susijęti mano savo klausimą, kad ES ir jūsų interesai yra skirtingi. ES turi ekonominius interesus ir jie mums yra labai svarbus. Ir e, tie ekonominiai ryšiai, ekonominiai santykiai yra svarbus ne tik ES viduje, e, bet ir išorėje. Bet taip pat labai svarbu, kad su tais ekonominiais klausimais mes nagrinėtume taip pat ir etinius klausimus, e, e su etika susijusius klausimus nepamirštume žmogaus teisių. Ir aišku, mes turime siekti tikslo e, ilgalaikėje perspektyvoje sukurti laisvos priekybos zoną, nes aišku, tai būtų prasminga ab, abiems, ir mums, ir jums. Tai kaip mes tuomet galėtume suvienyti tuos savo skirtumus, ko jūs tikitės iš mūsų, ką mes dar galėtume padaryti, kad būtų galima geriau siekti šito tikslo. E, ir ką apie tai manote jūs, ponia Varneke, nes jūs e, kaip tik ir paminėjote daugelį aspektų, kuriuose yra tam tikrų trūkumų. Taigi, ką būtų galima padaryti, ką turėtų padaryti abi pusės kad e, rengdami pranešimą apie e, ASEAN, geresnius ryšius su ASEAN, e, kokius mes uždavinius turėtume savo išsikelti ir kam turėtume juos adresuoti. Pane Gomes. Uh, Ačiū. Buvo labai įdomus jūsų pranešimas. Ir žinoma, aš norėčiau sureaguoti į kolegos Varnekę mintis. Taigi, ką būtų galima nuveikti, kad būtų galima pagerinti padėtį. Bet prieš tai norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate įvykius Indonezijoje, šios šalies raidą per pastaruosius dešimt metų. Tai regi, didžiausia regiono musulmoniška valstybė ir kaip reikėtų ją vertinti šiame regione. Aš turiu omenyje ir įvykius Birmoje, Bienmare, kalbant apie konferenciją Indonezijoje, šiandien buvo kalbėta apie socialinės apsaugos sistemos, kuria dėgiama Indonezijoje svarba. Ar ASEAN kontekste šita sistema padės kaip nors kitaip vertinti Indoneziją? Aš manau, kad yra labai gerų bedardarbiavimo pavyzdžių, pavyzdžiui, kovojant su piratavimu. Prieš keletą metų e, buvo susidurta su didžiuliais iššūkiais dėl piratavimo, o dabar, atrodo, šita problema yra beveik išspręsta. Todėl Tačiau vis dėlto mes matome e, e tam tikros įtampos ir pietuose, ir šiaurėje. Ir man atrodo, kad buvo galima tikėtis daugiau įtampos, ypač Kinijos, Japonijos santykiuose, o ne e, pietų Kinijos e, jūros regione. Prieš suteikdama žodį kitam kalbėtojui norėčiau pasveikinti atstovų rūmų narius iš Birmos. Tai Lino ir Ino kurie atvyko studijų tikslais į Europą ir aplankė mūsų parlamentą. Dabar noriu steigti žodį ponui Goebbels. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Man tikrai labai patiko tam tikri žodžiai Azijos Europos fondo direktoriaus pavaduotojo. Mes kaip europiečiai mes pripažįstame tą faktą, jog per mažai dėmesio skiriama santykiais su Azijos šalimis. O tai yra natūralūs mūsų partneriai Azijoje. Žinoma, mes turime neblogus ekonominius ryšius. Ir diskusija tai ir patvirtino, Tačiau, kai mes tik tai užmėsgame ekonominius santykius, iš karto praeidama kalbėti apie žmogaus teisės. Ir kartai susidaro įspūdis, kad mes rengiame deklaracijas, kurios mūsų manimo yra teisingos, tačiau e, Azijos partneriams tokios deklaracijos kartais atrodo pernelyg paviršutiniškos ir nepriimtinos. Pavyzdžiui, kai mes priimame skubos tvarpa rezoliucijas, pavyzdžiui, praėjusios Strasbūro e, plenarinės sesijos metu, aš manau, kad nuo 1985 metų aš jau e, domiuosi santykiais su Azijos šalimis ir nuo tų laikų labai pozityviai keitėsi padėtis e, šiame regione. E, įtvirtintos teisės į, į, į mokslą, į apsirūpinimą maisto produktais – Tačiau mes kur kas mažiau suprantame tą, mm, tą mm, spaudimą ir tą konkurenciją tarp šalių, tarpusavėje šalių Azijos regione. E, tarkim, Mienmaro pavyzdys tą rodo. Mienmaro diktatūra Ir e, Europa priešiškai buvo nusiteikusi prieš Miermano e, diktatūrą. Ir buvo taip pat deklaracija priimta pas, pasmerkti e, tam tikrus procesus. Tai yra pavyzdys, kokie egzistuoja Azijan šalių tarpusavio prieš priešą ir prieš įtampą. Dar norėčiau keletą žodžių pasakyti apie mūsų santykius su Azijan šalių parlamentarais. Aš tris kartus atstovavau, mm, atstovavau Europos parlamentą. Pas... E, Azijos šalių parlamentuose. Aš visiškai pritariu ponu Werneriu Langeriu, kai jis sako, kad e, santykiai turėtų būti labiau struktūruoti su parlamento atstovais, kurie susitinka laipoje kartą per metus. Aš dalyvavau vienose iš tokių diskusijų. Buvo kalbama apie konfliktą pietų Kinijoje. Ir tenais aš mačiau tikrų politinių debatų pradžią, kuriems aš galėjau pritarti. Ten buvo keliami labai svarbus klausimai. Ir, ir buvo nagrinėjami įvykiai, kurie vyko toje, tame pasaulio krašte. Ačiū gerbiamas kolega. Dabar jūs turėtumėt atsakyti patiktus klausimus. Ponas Lin turbūt pirmiausia atsakysi iškeltus klausimus. You, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, atsakysiu jūsų klausimą kalbant apie žmonių tarpusavio ryšius. ASEAN jau senokai yra matoma labiau kaip biurokratinė organizacija, e, vyriausybių dominuojama e, organizacija. Ir aš manau, jog mūsų lyderiai tai žino, žino tokią nuomonę. Ir kiekvieno viršūnų susitikimo metu mes susitinkama su jaunimo atstovais, nevyriausybinio organizacijos atstovais, tai vyksta reguliariai. Mes dalinamės informaciją, reguliariai palaikome ryšius. Ir paskutinėme viršūnių sutikime lyderių buvo iškelta mintis, jog, jog žmonių tarpusavio ryšiai yra labai svarbus ir informatumo didinimas apie Aziją taip pat yra labai svarbus klausimas reikia stengtis, jog ASEAN kaip, kaip struktūra, kaip asociacija būtų labiau matoma pasaulyje. Ir mūsų dabar tikslas yra tokia ASEAN, kuri būtų centruota, orientuota į žmonės. Ir mūsų lyderiai puikiai tai supranta. Dėl žmonių tarpusavio ryšių ir sąsajų Tam mums reikia pirmiausiai užtikrinti infrastruktūros sąsajas. Tai leistų palengvinti keliones regiono viduje, taip pat ir už regiono ribų. Pagrindinėme plane, master plan, kuris yra skirtas toms sąsajoms, yra numatyti atskiri sektoriai. Ypač dėmesio daug skiriame infrastruktūros sąsajoms. Mes prašome iš mūsų dialogo partnerių pagalbos. O kalbant apie žmonių tarpusavio sąsajas, to galima siekti organizuojant įvairius mainus, pavyzdžiui, studentų studijų mainus. Regione Mes reguliariai e, siunčiame jaunimą į Kiniją, į, į Japoniją, kad jaunimas galėtų susitikti tarpusavėje. Ir manau, tokiu būdu mes galėsime užtikrinti e, žmonių tarpusavio sąsajas regione. Daugiau informacijos mokyklose turėtų būti teikiama apie mūsų regioną, kad žmonės daugiau turėtų galimybę sužinoti vieni apie kitus, pažinti vieni kitus. Taip pat daugiau žinių, kas, kas yra Europos Sąjunga, kas yra Europa ir kas yra Azen šalis. Toliau, antras klausimas. Jūs kalbėjote apie tai, kad iš Europos pusės buvo nepakankamai dėmesio skiriama Azen ir kad Europos Sąjunga turi kitus interesus. ir FTA laisvos prekybos susitarimai. Europa turi sudarius laisvos prekybos susitarimus su atskiromis šalimis Azijos regione. Tačiau kol kas dar nėra numatyti regioninio lygio laisvos prekybos susitarimai. Supratau iš jūsų delegacijos, kurios dalyvavo susitikimuose, kad bus tas procesas tęsiamas po to, kai bus sukurta ASEAN ekonominė bendruomenė. O kol kas reikėtų tiesiog tęsti su atskiriamis šalimis e, laisvos prikybos susitarimų e, sudarimą. Jūs paklausėte, kaip Europos parlamentas galėtų padėti. Europa padeda mums, Europos Sąjunga padeda mums, mes dėkingi už tai. Tačiau mes e, laukiame didesnės integracijos. O tikrai mūsų poreikiai aizint yra sąsajų užtikrinimas ir sumažinimas to vystimosi atotrukio. Ekonominė bendryje iki 2015 metų turėtų būti sukurta ir čia mums reikia būtent tą išsivystimo spragą sumažinti, atotrukį sumažinti ir užtikrinti uh, sąsajas. Yra prioritetiniai projektai, kuriais, kuriais ir bus stengiamasi sumažinti vystimuose to trukį tarp ASEAN ir Europos Sąjungos keturios šalis prisijungs prie šių projektų. Jeigu pažvelgtumėte tuos projektus, galbūt jūs galėtumėt padėti tų projektų gyvendinimui Tai yra prioritetiniai projektai. Galbūt jūs galėtumėte su jais susipažinti ir padėti mums. Toliau dėl sąsajos. Jūsų patirtis integravimo srityje, kaip jūs bendraujate, užtikrinate sąsajas, ryšius tarp žmonių, technologinę visą pusę. Ja, čia jūs turite didžiulius pranašumus ir galėtume šioje srityje mums padėti. tai, ko mums reikia dabar, tai turėti galimybę sukurti tą ekonominę bendryje iki 2015 metų. Tai yra svarbiausi mums dalykai. Ir mes tikrai būtėm dėkingi Jums už pagalbą. Toliau kitas klausimas. Pirmą dalį atsakys kolega, o dėl antros dalies trečio klausimo, dėl ASEAN kaip saugumo garantas kalbėjote apie piratavimo problemą. Aš manau, jog mes užtikriname tvarę platformą, patikimą platformą mūsų regione, kad šalis galėtų susitikti, įvairūs šalių atstovai galėtų susitikti. Azien regioninis forumas yra turbūt vienintelis formas, kur visos šešios šalis Korejos pusęsalyje gali susitikti. Tai yra tikrai gera platforma susitikimams ir diskusijoms neformalių lygių. Manau, kad tokia platforma yra tikrai naudingas dalykas. Yra ir kitų platformų, bet kadangi trūksta laiko, tai apsiribosiu tuo. Dabar suteiksiu žodį kolegai Vartnikė. Thank you. Dėkoju. Uh, first... Dėkoju už užkel, užduotus klausimus, norėčiau atsakyti ponui Biutikoferiui dėl um, ryšių tarp žmonių, tarp uh, ASEAN ir ES piliečių. Uh, Man atrodo, čia galiu pasitelkti savo ASEAN e, ir Europos fondo patirtį ir tie ryšiai galėtų būti stiprinami švietimo ir kultūros rytyje, jų, jų ir dabar. E, pakankamai vyksta. E, tai nereiškia, kad mes bandome pri, pakviesti žmonės vieną ar kitą šalį, mes tiesiog bandome e, renkti kažkokius bendrus renginius, kuriuose dalyvauja menininkai iš įvairių sričių. Mes bandome e, taip pat e, padėti tiem žmonėms, kurie norėtų gilinti ryšius tą daryti. Ir šiuose sritise yra e, inicijuota daug e, projektų. Pasižiūrėkite interneto puslapį ASEF ASEF interneto puslapyje ten yra išvardinti visi tie projektai. Kalbant apie Europos e, parlamento vaidmenį, kokį jis galėtų vaidinti ASEAN kontekste, visų pirma, tai yra e, Azijos tarp parlamentinėje asamblėjoje jūs galėtumėte vaidinti tam tikrą vaidmenį, kalbant apie tam tikrus europinius standartus Ir e, manau, kad būtų gerai, jeigu jūs įsijungtumėte į tam tikrus projektus šiame kontekste, padėtumėte žmonėms, kurie dirba atitinkamose komitetuose, padėtumėte sekretariatui, e, užmėgsti ryšius. Būtų labai svarbu, kad e, galbūt būtų labai svarbu susisiekti su Azijos tarp parlamentinė asamblėje ir paklausti, ko, ko jiems reikia, ką reikia padaryti, kad uh, būtų gilinamas dialogas, reikia pažiūrėti, kokie yra jų poreikiai ir tada būtų galima m, mm, žiūrėti, ką Europa galėtų pasiūlyti. Tas pats galioja taip pat ir saugumo srityje, nes Azijan čia daug veikia šioje srityje, o Europos Sąjunga kol kas nedaug veikia, todėl galbūt e, galėtumėte pasidomėti, uh, E, kokias darbo grupės jie yra įsteigę, pavyzdžiui, kovoje su, su piratavimu ir tada pasiūlyti e, kažkokią savo pagalbą. E, apie asamblėją tarp ES ir ASEAN šalių aš čia neturiu patirties, todėl negalėčiau nieko jums patarti, čia viskas priklauso nuo jūsų. Pone Jėglė kalbėjo apie ekonominius ryšius ir apie atitinkamus E, su etika susijusius klausimus. E, e, mes nebandome nuslėpti tų klausimų, kalbėdami apie ASEAN šalis. Aš tiesiog visuomet jums rekomenduočiau atvirai sakyti tai, ką jūs galvojate, ko jūs tikitės, bet tuo pačiu ir klausyti, įsiklausyti, ką sako kita pusė. E, ką jie sako apie žmogaus teises, pavyzdžiui, e, kokios yra, kokios yra jų baimės, nes jos yra kitokios negu Europoje. Tiesiog, man atrodo, labai prasminga būtų išsakyti jūsų poziciją ir, ir klausyti. Ir e, tai, tai padėtų gilinti santykius įvairiose sritise. E, kalbant apie ES ir ASEAN ryšius saugumo srityje, ponė Gomes, galiu pasakyti, kad būtent šioje srityje vyksta mm, sėkmingiausias bendradarbiavimas. ES dalyvauja kai kuriuose ASEAN misijose ir aišku galima, galima galbūt keisti to bendradarbiavimo formas, galbūt jis galėtų vykti kitose e, kažkur kitose šalyse, bet čia jau vyriausybės turėtų priimti sprendimą. Ir paskutinis klausimas, kurį uždavė kolega, e, kuris paminėjo e, tam tikrą e, spaudimą Azijan. Aišku, tai vaidina tam tikrą vaidmenį. Mes visuomet esame priklausomi nuo kažkokių ryšių su išorė, su JAV, su Rusija. Ir taip, taip taip pat yra susijęs su tam e, tikrų susirūpinimu ir tai, tai vyksta taip pat ir Azijan šalise. Manau, kad e, europiečiams, jeigu jūs norite e, gilinti santykius su Azijan šalimis, būtų labai svarbu įsigilinti, pasižiūrėti, e, kas yra tie žmonės, su kuriais jūs norite užmėgsti ryšius ir paklausti jų, kokios pagalbos jie tikisi. E, ir e, o ne e, nuleisti jiems kažkokią darbotvarkę, kur mums ES atrodo, kad reikia svarbu kažką padaryti. Tiesiog svarbiausia būtų vystyti dialogą. Tokie būtų mano atsakymai. Last... Dar trys kolegos turėtų kalbėti. Jaton Oslank. Uh, e, Modernių Kinijos studijų instituto atstovas, dr. Klaro Fortila ir politinių mokslų profesorius Singapūro vadybos universitete ir profesorius Jürgen Rüland, Pietryčių Azijos studijų centro atstovas Freiburgo universitete. Taigi pirmiausia žodis Jonathan Holzlak. Kalb, Gal, e, jeigu pritruks laiko, vertėtų jums suteikti žodį pirmiau. Man čia visai netoli, aš e, iššoku į metro ir nuvažiuoju, o kolegos būtų gaila, jeigu nesuspėtų išsakyti savo minčių. Dėkuoju už šį pasiūlymą. Vis dėlto jums dabar numatytas žodis ir prašau. Aš kalbėsiu tuomet labai trumpai. Iš trijų dalių susideda mūsų mano pranešimas. Su pirmiausia norėčiau aptarti strateginius ES ir ASEAN interesus. Taip pat norėčiau pakalbėti, kaip šitos šalys vertina vieną kitą ir po to galbūt pateiksiu keletą rekomendacijų, kaip šita partnerystė būtų stiprinama ateityje. Aš norėčiau pasakyti štai ką, kad mes turime stiprinti mūsų tarpusavio ryšių su ASEAN, kadangi tai labai svarbus partnerystės regionas. Daug kas jau kalbėjo, kad tarp regioninis bendradarbiavimas yra labai svarbus e, siekiant sustiprinti tarpusavio ryšius ir kai kas kalbėjo apie geopolitinius ES interesus, stiprinant e, ASEAN integraciją. Aš manau, kad viso to pasiekti nebus lengva. O kai kalbama apie sustiprintą bendradarbiavimą, tai reikėtų pasakyti, kad ES reikėtų nebūtinai plėsti šitą partnerystę ir nenumatyti kitų mainų lygmenų, bet ko gero pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, kokie yra mūsų interesai ir kokiais svertais turėtume pasinaudoti. Taigi mūsų bendradarbiavimas turėtų tapti veiksmingesnis. Savo kalboje aš suformulavau tris prioritetus. Pirmiausia, kalbant apie saugumą, manau, kad ASEAN ir ES santykiai turėtų uh, remtis darbo naštos pasiskirstimu, pasidalyjimu. ES nebūtinai reikia tapti saugumo varikliu šiame regione, bet žinoma, ES galėtų padėti užtikrinti e, daug saugesnį gyvenimą e, išvykusiems asmenims į šitą regioną. Kai kalbame apie ekonominį bendradarbiavimą, turėtume labai atsargiai formuluoti savo lūkesčius. Žinoma, labai svarbu stiprinti e, ekonominių mainų saitus, ieškoti naujų bendradarbiavimo formų, tačiau visada reikėtų pagalvoti ir apie tas pasiekmes, kurios galėtų atit... būti pastebimos silpnesnėms regiono valstybėms po 2010 metų. Didžiai Trade atlikto tyrimo paaiškėjo, kad stiprėjančių ekonominių ryšių pasiekmes gali būti jaučiamos kitose valstybėse. Todėl reikia galvoti ne tik apie liberalizavimo verslo ekonominių ryšių liberalizavimą. Kitas dalykas. The, uh, most important, uh, challenge that, uh, the ASEAN... Uh, tai yra urbanizavimas. Tai yra problema, su kuria susiduria šio regiono visos valstybės. Nustatant svarbiausius prioritetus, labai svarbu ir koordinuoti savo veiksmus kadangi čia atsiveria didžiulės galimybės veikti išorės veiksmų tarnybai. E, kiek aš žinau, kol kas dar Azijan regiono valstybės nepakankamai įvertina išorės veiksmų tarnybos galimybės, tačiau aš galvojau, kad išorės veiksmų tarnyba visų pirma turėtų derinti tą veiklą tarp valstybių narių ir pateikti bendras koordinuotas iniciatyvas min, ministerijų, ministrų lygmenų, lygmens susitikimuose reikėtų koordinuoti darbo tvarkės klausimus, atsižvelgiant į atskirų valstybių pageidavimus. Taip pat, mano manimu, labai svarbu uh, kalbėti apie regioninės paramos pagalbas, taip pat e, apie tą vadinamą veiksmų planą siekiant užtikrinti sąsajas tarp atskirų regiono valstybių. Manyčiau, kad reikia dėti daugiau, daugiau pastangų e, tarp 27 e, atmiausių metų 28 ES valstybių saugumo srityje reikėtų taip pat galvoti apie investicijas ir dar kartą reikėtų pabrėžti, kad labai svarbu plėtoti tvirtą partnerystę, nebūtinai kuo platesnio e, masto bendradarbiavimą ir, žinoma, reikėtų įgyvenintas veiksmų programas, kurios jau yra patvirtintos. Dr. Clara Portela, you have the floor. Thank you very much. Portela. Taigi, aš tikiuosi, kad jūs galėsite mano pranešimą matyti ir skaidrėse. Aš norėsiu pateikti bendrą apžvalgą ir paminėti tuos svarbiausius įvykius ASEAN kontekste, kurie labai svarbus bendradarbiaujant su ES. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie organizacijos ištakas ir raidą. Tai nebuvo integracijos minties, e, mintimi pagrįsta organizacija. Svarbiausias ASEAN bruožas yra kitoks negu ES. Tai yra organizacija, kuri remiasi valstybių savarankiškumu ir tai yra labiau sprendimų prieimimo platforma vyriausybių lygmenių ir taip pat siekima, kad viena valstybė nekritikuotų viena kita, kitos viešai. 2007 metais buvo priimta ASEAN hartija, siekiant e, tą organizaciją paversti teisiškai labiau e, reglamentuojama organizacija ir buvo pagal tą hartiją e, steigiamos trys bendrijos. Hartijos įkūrimas buvo labai svarbus žingsnis, kuriant institucinės struktūras šiai organizacijai. Ir da, dabar ASEAN ir toliau neveikia parlamentinių lygmenių. Žinoma, galbūt tai yra silpnoji pusė, bet apie tai kol kas mes dar nekalbame. Taigi buvo įsteigtos trys bendrijos, kurios yra visiškai skirtingos negu tos, kurios yra Europos Sąjungoje. Mes kalbame apie socio ir kultūrinę bendryje politinę e, saugumo bendryją ir taip pat ekonominę bendryją. Ko gero, ekonominę bendryją būtų galima geriausiai lyginti su Europos Sąjunga, o kitos bendrijos padeda dėkti žmogaus teisės, žmogiškasias vertybės. Iš tikrųjų, tarp atskirų ASEAN valstybių yra įvairaus lygio bendradarbiavimas. O politinio saugumo bendrijos kontekste vykdomas saugumo bendradarbiavimas kovojant su piratavimu ir tik tai kai kurios valstybės dalyvauja šioje programoje. Žinoma, galima galvoti apie sustiprintą bendradarbiavimą panašų į tą, kurį puoselėje ES, tačiau iki to dar toli. Norėčiau pakalbėti labai trumpai apie iššūkius. Pastaruoju metu buvo labai aiškus valstybių, aišku, valstybių narių E, įvairovė, ekonominiai skirtumai. Ir todėl, skatindami bendradarbiavimą ASEAN, mes siekiame pažangos, tačiau ta pažanga buvo stabdoma dėl politinio nestabilumo valstybėse narėse. Pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad Kinija kaip auganti, politiškai dominuojanti e, jėga atliko ir tam tikrą skaldomą vaidmenį ASEAN. Bet to reikėtų paminėti, kad Indonezijos sustiprėjimas, jos e, profilis e, išryškino papildomus iššūkius ASEAN organizacijai. Išorės e, santykių neaptarinėsiu. Šita organizacija yra labai atvira ir ji bendradarbiauja su įvairiausiamis valstybėmis, organizuoja įvairiausius renginius, taip pat yra sukūrusius įvairias bendradarbiavimo platformas. Apie tai jau kalbėjome, kad ASEAN yra viena iš svarbiausių šio regiono organizacijų. Taigi, kokį vaidmenį gali suvaidinti Europos Sąjunga ASEAN valstybėms. ASEAN buvo įkurta kaip organizacija, kurie turėtų skatinti integraciją, tačiau Čia nieko nėra panašaus į ES integraciją. Mes, žinoma, siekime išsaugoti tą pagrindinę ASEAN e, funkciją, tačiau mes skatiname e, multilaterizmą, ir e, mes gauname iš ES ir toliau tikimės integracinės paramos. Tačiau ta parama nėra vienintelė, kadangi ir kitos e, taptautinės organizacijos e, siūlo panašią e, paramą, todėl ES reikėtų ieškoti kitokių papildomų bendradarbiavimo sričių. parama integracijai skatinti galėtų būti papildyta e, rengiant e, rezoliuciją dėl Miemaro ir įgyvendant labai svarbes reformas. Ir čia šioje srityje ES jau suvaidino svarbų tarpininko vaidmenį. Taip pat ES galėtų pasidalinti savo patirtimis, sprendžiant teritorinius ginčius, pavyzdžiui, pietų Kinijos jūroje mums reikalinga būtų tokia pagalba. Yeah, thank you very much, uh, žodis, žodis profesoriui Jurgenui Rūland. Dėkuoju generalinio sekretoriaus pavaduotojui, vykdačiam direktoriui ASEF. Kalbama apie krizę regione, apie institucinį vystimąsi Azijan, tai paskatino didžiulės reformas ir kulminacija buvo Azijan hartijos pasirašymas. Tai leido su, sukurti planą įgyvendinti Azijos, ASEAN ekonominę bendryją iki 2015 metų ir e, padaryti šią organizaciją labiau nukreiptą į žmonės. Tai skatina daugybę nominalių pokyčių Nes ASEAN įtvirtina demokratiją, žmogaus, pagrindinių žmogaus teisų laikymasi, teisinės valstybės principus. Ir šia prasme ASEAN hartija buvo labai svarbus riboženklis šios organizacijos vystimėsi, nepaisant tam tikrų nusivylimų, kuriuos išsakė stebėtojai. Tačiau yra užtikrintos kur kas geresnės piliečių teisės. Yra įkurta tarp, vyriaus, tarp vyriausybinė komisija žmogaus teisėms, kuris skatina uh, moterų ir vaikų e, teisių e, skatinimą ir gynimą. Taip pat Azijos žmogaus teisų deklaracija yra parengta, kuri įtvirtina visas politinės ir pilietinės teisės išvardintas jungtinių tautų žmogaus teisų deklaracijoje taip pat apima ekonominius, socialinius ir kultūrinius aspektus susijusius su teisėmis. Ir kritikai kartais E, skundžiasi, jog yra tam tikrų trūkumų tose reformose. Viena iš kritikų yra susijusi su tuo, kad tos teisės yra labai parem, susijusios su kontekstu. Bet čia reikia atsižvelgti į skirtingus politinius, ekonominius, religinius, kultūrinius ir salinius kontekstus ir tam tikras e, saugumo problemas, ir tie visi mm, aspektai kaip tik ir pateisina e, tas, e, tą teisių e, nustatymą. Taip pat žmogaus teisių deklaracija apima pagrindinės tris teisių grupės nieko čia, čia nėra pernelik naujo, viskas yra mm, argumentuota, kalbam apie tris kartas, yra pabrėžiamos grupių teisės, kolektyvinės teisės ir pabrėžiamos regiono tradicijos tai sukėlė tam tikrų abejonių ir įtarimų nevyriausybinių organizacijų pusių. Kalbama, kad buvo naudojamasi tokiamis bendruomenių tradicijomis tengiantis pateisinti tam tikrus žmogaus teisų pažeidimus. Kai kurie sako, jog ASEAN tarp vyriausybinė komisija žmogaus teisėms negina žmogaus teisų, bet skatina tam tikras selektyves teisės. Čia kalbama apie tam tikrų tyrimų e, atlikimą, skundų iš nevyriausybinio organizacijų e, ir piliečių prieimimą ir nagrinėjimą tų skundų. Šis Mm, komitetas apsiribuoja pajėgumų stiprinimu. Kai kas sako, kad nuoroda jungtinių tautų hartija yra svarbu. Čia pabrėžiamas nacionalinis suverenumas, tačiau čia galima išvelgti prieštaravimą. Tai yra atsakomybė užtikrinti apsaugą valstybėms ir tai viršyje nacionalinio suvereniteto mm, mm, sritį. Čia nėra nei teisingumo teismo kažkokio atitikmens, kad žmonės galėtų kreipti su apeliacijomis. Nėra mechanizmų uh, nustatytų, kaip reikėtų ginti uh, uh, savo teisės ir kreiptis dėl žmogaus teisų pažeidimų. Kritikai taip pat kalba apie tam tikrą slaptą pobūdį, kurio remiantis yra parengtos, parengti teisės aktai, žmogaus teisų deklaracija. Dar vienas dalykas trumpai yra daroma nuoroda į gairias registruojant pilietinės visuomenės organizacijas. Tai buvo pavadinta e, Tai buvo prilyginta e, praėjusio amžiaus 7-80-mečio tam tikrų organizacijų registravimui ir buvo kritikuojama, kad nėra skiriamas dėmesys į tam tikrų galių sutikimą bet daugiau į dalyvavimą ir įgyvendinimą, naudojantis tomis atstovaujančiamis institu, institucijomis vietos lygmenių. Nacionaliniu lygiu įvairių šalių vyriausybės turi įgyvendinti tuos naujus dokumentus, teisės aktus, nes ASEAN yra griežtai tarp vyriausybinė organizacija. Ir tai būtent nacionalinės vyriausybės yra atsakingos už teisės saugą, už teisminius procesus. Aš nenorėčiau per daug dėmesio tam skirti, nes paveikslas yra labai margas, labai įvairus, yra skirtumų tarp valstybių. Ir tikrai tame trumpame pristatymė man nepakaktų laiko viską apžvelgti. Nenoras pasirašyti žmogaus teisų konvenciją. Trisdešimt septyni procentai tik tai konvencijų yra ratifikuota. Toliau dėl konstitucijų. Jos nustato vairius rinkinius teisių, kultūrinių, ekonominių, politinių, kai kurios šalis turi demokratijos straipsnius įtrauktus. Tačiau yra ir trūkumų, pavyzdžiui, nėra kalbama apie lyčių lygybą, apie nusavybės teisės, apie religijos laisvę, apie mirties bausmę. Dažnai konstitucijose yra naudojamasi tomis formulėmis, kurios numatytos to šalies įstatymuose. Ir yra daug ir įstatymų ar teisės aktų, kurie yra peržiūrimi, performuluojami. Teismų sistema teisėjai taip pat kelia didžiulį susirūpinimą. Kai kuriuose šalyse yra įkurti konstituciniai teismai. Čia norėčiau nurodyti Indonezijos konstitucinio teismo vaidmenį. Jį stebėtojai vertino kaip uh, nekorumpuotą teismą ir jo rezultatai yra pakankamai geri, tai yra autonomiškas teismas, priimdamas savo sprendimus. Ir tai yra tikrai svarbus dalykas. Policija tikrai didelė probleminės rytis, nepakanka darbuotojų, jiems nepakankamai mokoma. Taip pat nepakankamai ir reformos vykdomos. Aš tuo ir baigsiu keletą žodžių, pasakysiu, ką turėtų Europos Sąjunga savo politikos srityse Europos Azijos šalių atžvilgių padaryti. Politika turėtų remtis e, konkrečia informacija, konkrečia medžiaga. Azijam yra sparčiai besivystantis ekonominis regionas, daugybė naujų galimybių tiek, tiek Kinė, tiek kitos sparčiai besivystančios šalės. Reikėtų labiau pasinaudoti Azijan troškimu siekti teisėtumo, respektabilumo, uh, autoriteto stiprinimo tarptautinėse organizacijose. Ir tai buvo pademonstruota daugelie tyrimų, tai yra vienas iš pagrindinių motyvų ASEAN turėtų mm, įsipareigoti spręsti žmogaus teisų pažeidimo atvejus. Ir spręsti problemas, kurios buvo paminėtos. Aš tuo ir baigsiu. Gal dar būtų galima apie parlamentinius santykius kalbėti, bet paliksiu tai klausimams. E, e Dėkoju, mums liko labai nedaug laiko. Dėl to man labai gaila, kad būsiu griežtas, mes turime labai griežtai paskirstyti laiką, kad visi galėtų pasisakyti. Mendes Devailė ir kitas kalbėtojas, prašyčiau jūsų kalbėti neilgiau nei dvi minutės, nes dar kolega Biutikoferis, mūsų pranešėjas, turėtų pasakyti išvadą savo. Uh, Aš norėčiau užduoti du klausimus. Arba kitaip, už, galbūt sakant, vieną klausimą iš dviejų dalių. Aš pats turiu tam tikrų abejonių ir norėčiau e, jomis pasidalinti su, su mūsų e, svečiais. Įsivaizduokite, kad mes esame Europoje Europoje e, žurnalistai gali jums užduoti panašius klausimus, kokius aš dabar užduosiu. Ko, kokia būtų ES reakcija ir į susitikimą tarp Obamos ir Kinijos prezidento. Toks klausimas galėtų būti užduotas ar būtų įmanoma e, bet kurioje iš Azijan valstybių narių užduoti tokį klausimą, kokia yra e, vienos ar kitos šalies reakcija e, į tokius susitikimus, ar, ar kaip jūs žinote, mes čia Europoje galima kreiptis į komisiją ir tarybą ir paprašyti jų e, reaguoti. Ar jūs tai, taip pat galite tą pat padaryti? E, pone Gomes, norėčiau išsakyti savo komentarą, sureaguoti į tai, ką pasakė ponas Gebelsas ir ką pasakė ponas Varnekė. Man atrodo, kad E, spaudimo darimas veikia žmogaus teisų klausimuose, jeigu daromas ir kitoks spaudimas. E, todėl mes norėtume, kad ir ASEAN e, partneriai darytų daugiau spaudimo, kad pavyzdžiui ir Europoje yra tam tikrų problemų su žmogaus teisėmis. Arba um, dėl problemų kilusių dėl ekonominės krizės. E, norėčiau užduoti dabar savo klausimus, visų pirma, ponui Holslank. Ar ASEAN galėtų padėti išspręsti Pietų jūros regione kilusią saugumo įtampą, ypač turint omenyje e, Šiaurės Koreją. Ir galiausiai Galbūt šitas klausimas būtų skirtas profesoriui Ruland. Jūs um, kalbėjote apie finansų krizės pasiekmes, apie kitų finansų krizių um, pasiekmes ir, ir, ir, ir tos saligotus pokyčius Azijan šalise. Dabar kaip tik vyksta e, didžiojo aštuoneto susitikimas. E, Taip pat e, bus Pittsburgo viršūnių sustikimas, kur bus kalbama apie kovą su organizuotų nusikalstamumu ir mokesčių vengimu. E, ar e, man atrodo, kad tai yra visiems aktualus klausimas susijęs su pasaulinė valdysena, ką jūs galite tai pasakyti. Skiriu po penkias minutės atsakymams, tai turėtų būti tikrai labai greiti atsakymai, nes mūsų pranešėjas turėtų e, dar turėti laiko sureaguoti. Kas norėtų atsakyti? Please. I'm going to pass in favor of... Aš E, kadangi trūksta laiko, suteiksiu tą galimybę savo kolegoms. Um, no. Um, we have, we have studied... E, bijau, kad atsakymas būtų ne. Mes tyrinėjome ASEAN šalių elgesį įvairiose tartautinėse organizacijose ir paaiškėjo toks įdomus dalykas, kad yra labai sudėtinga siekti sanglaudos tokiuose tartutinėse forumuose. Pavyzdžiui, Kinija iš esmės skaldo Azijos šalis. Pavyzdžiui, paskutinėme sustikime Kambodžoje ji netgi uh, nutraukė uh, e, dėrybas dėl to, kad taip išsiskyrė požiūriai. Tokia yra situacija. Aš labai trumpai atsakysiu į ponios Gomes užduotą klausimą. Taip, Azijan yra labai svarbus veikėjas uh, kalbant apie saugumo klausimų sprendimą, ypač pietų e, Kinijos jūroje, tačiau tų pastangų kol kas nepatenka, nepakanka ir e, dabar bandoma vystyti atitinkamą politiką, tik nežinau, e, kaip kokios bus tos politikos pasiekmes, ar ateityje e, ASEAN ir iš toliau išliks solidus politinis veikėjas. E, nors tai būtų labai svarbu e, Europos Sąjungai, jinai taip pat turėtų nepamiršti, e, kad be ryšių su JAF ji turėtų taip pat palaikyti glaudžius ryšius su Azijan šalimis, kad nepasitvirtintų tie baisieji scenarijai. Pone Butikofer, jums suteikiamas laikas išvadoms. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems mūsų svečiams už tai, kad, kad jie pasisakė mūsų diskusijose. Norėčiau pasakyti keletą pastabų. Visų pirma, aš esu įsitikinęs, kad jeigu mes e, pasieksime gerų dvišalių santykių, e, tai negali būti taip, kad viena šalis bus mokytojas, o kita bus mokinys. Iš tiesų tie santykiai turėtų būti lygiaverčiai kai abi, e, abi tos e, dialogo šalis bendrauja, kai lygiaverčiai e, partneriai. Ir manau, kad mes turime siekti tokių, pa, tokių pastangų. Toliau kitas dalykas yra labai aišku, kad Europos Sąjunga turi gerinti savo santykius su Azijan regiono šalimis bet jau dabar yra pasiekta pažangos, mes matome, kad iš Angrila susitokimuose buvo aukštas dalyvavimo lygis ir tai yra teigiamas signalas. Taip pat pritariu tiems, kurie sakė, kad iš vienos pusės EIVT turėtų gilinti santykius, gilinti bendradarbiavimą, tačiau kita vertus e, valstybės narės turėtų ne kenkti viena kitai, o, o papildyti viena kitos. E, E, pastangas. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad man atrodo, jeigu mes e, siekiame didesnės sanglaudos e, tokioje organizacijoje kaip Azija, jeigu tai tuomet yra labai svarbu skatinti santykius tarp žmonių. Ir esminis klausimas yra, ar piliečiai palaiko atitinkamus projektus, nes e, tai taip pat gali kelia, e, kelti problemų. Manau, kad ryšiai tarp žmonių yra svarbus aspektas. Ir mano paskutinė pastaba, e, profesorius Ruland, daktarė Portela ir ponas Holslang E, išvardino daug įvairių galimų prioritetų, būsimų prioritetų mūsų ateities darbe. Manau, kad mes tą turėtume įvertinti ir padarysime tą rengdami e, savo pranešimą ir bandydami gerinti ES ir ASEAN santykius. Man atrodo, kad tai buvo tikrai labai vaisingi klausimai ir aš norėčiau padėkoti mūsų pirmininkui ir mūsų uh, svečiams ir ypač generalinio sekretoriaus pavaduotojui. Dėkoju visiems, norėčiau padėkoti už tai, kad pasisakėte e, čia. O dabar keliaukime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra tyrimų salafistų vahabitų judėjimo dalyvavimas remiant sukilėlių grupuotės visame pasaulyje ir tiekiant jiems ginklus ir salafistų vahabitų judėjimo teikiama finansinė parama švietimo socialinėms ir religinėms institucijams pristatymas. Thank you. Gerbiami kolegos, e, mums bus pristatytos dvi studijos dėl salafistų ir vahabito judėjimo. Ir tos studijos yra rengiamos dėl to, kad Ana Gomes rengia atitinkamą pranešimą. E, ir čia mes kalbame apie ES ryšius su Saudo Arabija ir Šiaurės Afrikos šalimis bei artimųjų rytų šalimis. Ir vienas, viena studija yra susijusi su Yra salafistų e, judėjimo dalyvavimas remiant sukėlių grupuotės visame pasaulyje ir tiekiant jiems ginklus. Norėčiau suteikti žodį ponui, ponui Manikė. Ir kitam kalbėtojui prašau žodis jums. Prašau, ponė Rasimora, jums žodis. Ponios ir ponai, laba diena. Aš norėčiau pasistengti sutilpti man skirtą laiką. Pristatysiu tyrimus dėl finansavimo salafistų ir, vahabits, ir vahabistų parama švietimo socialiniam ir religiniam institucijom. Visų pirma, mūsų tyrimą, mūsų, mūsų e, tyrimo grupė rėmėsi išėties taškų, tai yra atskirti vahabitų ir salafistų judėjimus ir apsiriboti salafistų Pirmasis skirtumas tarp šių dviejų grupių tai yra, kad vahabistas yra tiesiogiai susijęs su politinė gale, su režimais. E, taip yra Saudo Arabijoje, o to tarpu salafistų e, grupuotės neturi politinės galios. Reikėtų daryti tokį skirstumą tarp salafistų judėjimo kuris irgi vis e, šakas išsiskiria labiau norintis daryti politinę įtaką ir kurie imasi politinio smurto. Dar vienas yra elementas, kuris mums pasirodė labai svarbus, tai yra išnagrinėti tos finansinės paramos, e, salafistų ir vahabistų finansinės paramos švietimo socialinėms ir religinėms institucijoms. Diferencijuojant šalis kuriuose aktyviai teikiamas toks finansavimas. Dėl to mes pasirinkome Bosniją. Taip pat Arabų revoliucija Egiptą ir Tunisą. Tai yra kaip pavyzdžiai, kurie leis iliustruoti mūsų požiūrį, taip pat Pakistaną, nes tai yra pasienio šalis kovojantis Afganistaną jau daugybę dešimtmečių. Ir čia mes kalbame apie sparčiai besivystančias ekonomiškai šalis Azijos kontinente. Kalbant apie Egiptą, konstatavome, kad salafistai pastarųjų metų įsijungė į politinę sritį ir daugeliu stebėtojų prezidento rinkimuose jie sukėlė daug nuostabos, nes salafistai e, susimobilizavo mm, į politinę grupę ir tai buvo vienas iš pagrindinių konkurentų e, musulmonų brolių partijai principinis, pagrindinis e, salafistų judėjimas gimė 1957 metais. Ir ta doktrina, jų doktrina savo nariams e, siūlė e, atsiriboti nuo bet kokio politinio gyvenimo. Ir toks principas dažnai aptinkamas salafistų judėjimuose nes politika yra vertinama kaip e, skaldantis faktorius tarp e, tikėtų, tikinčiųjų, dėl to reikėtų susilaikyti nuo politikos. Ir tai apie 50 metų galiojo. O dabar mes konstatuojame radikalų pokytį salafistų judėjime Egipte. Nasero, e, po, po, po prezidento Nasero mirties į valdžią atėjo Donar Nasadat ir buvo e, tam tikri alijansai sudaryti su vakariečių, vakarų pasauliu. Anwar al-Sadatas mm, sudarė pirmą kartą dvišalių susitarimus ir tai yra labai svarbu, nes būtent nuo šio momento e, dvi kryptis buvo galima įvertinti. Du srautus Egipto studentai kurie laikėsi islamo doktrinos e, pagal Saudarabijos e, pavyzdį. Ir tai yra atsitolinti nuo sunizmo mokymo, tradicinio suniz, sunitų mokymo Egipte. Ir tie studentai e, laikėsi islamo mokymo, kuris yra propaguojamas Saudo Arabijoje ir jie grįžo į Egiptą ir tapo finansinių organizacijų atstovais ryšiams su visuomenė ir padėjo finansuoti religinės mokyklas, taip pat socialinės institucijas ir tam e, tikras religinės institucijas. Ir Saudo Arabijoje buvo susiformuotos grupuotės, paskui jos grįžo į Egiptą. Ir tai tapo didžiulė konkurencinė jėga musulmonų brolių partijai. Ir socialiniuose tinkluose, mm, labdaringose tiksluose jų politinė įtaka e, tapo labai aiški. Mes negalėjome atlikti e, politinės analizijos pirmuose prezidento rinkimuose Egipte po revoliucijos. Ir būtent salafistų judėjimas galėjo tapti pirmąją opozicinę jėgą. Toliau, kalbant apie politinę liniją, ką tai reikštų? Per anksti galbūt visą tai vertinti, kadangi labai sunku prognozuoti, kokie gali būti ryšiai arba konfliktai tarp musulmonų brolių per ilgą laikotarpį ir salafistų. Nes kur, kur, kol kas tai galima matyti įvykiuose ir tendencijose, o kalbėti apie ateitį kol kas yra labai sunku. Kol, kol kas yra vyk, vykdomas finansavimas per Egipto salafistų judėjimą. Ir visą tai plaukia iš Saudo Arabijos, tai yra kaip politinė strategija. Ir vyksta politinė kova tarp Kataro ir Saudo Arabijos dėl įtakos daromos Egiptui. Toliau, kalbant apie Tunisiją. Čia yra situacija galbūt šiek tiek panašiai Egiptą. Pirmas etapas tai yra buvęs Benali režimas stengiasi atsiriboti nuo salafistų judėjimo Salafistai buvo vertinami kaip ne politinė jėga ir buvo naudojamasi e, posakių skaldik ir valdyk. Ir čia galima matyti principinį sustarimą. Benali e, leido um, tam tikrą judėjimą į Saudo Arabiją. Ir po to tai, tai užtikrino um, tam tikrus grįžtamuosius rautus ir finansavimą. Ir visuose artimuose, vis, visuose artimuosiuose rytuose uh, buvo aiški salafistų judėjimo e, stiprėjimo tendencija, mm, kaip, kaip opozicinės jėgos e, broliams musulmonams. Ir Tunise e, ta pozicija yra kur kas labiau pagrista jėga ir smurtų negu Egipte. kasdien galima konstatuoti tam tikrus konfliktus Tunise. Ir tas salafistų judėjimas stiprėja. Ir čia matome konkurenciją tarp dviejų srovių, kurios Tuniso kontekste e, leidžia E, radikalizuoti salafistų judėjimui. Bosnija yra šiek tiek kitokia padėtis. Vahabizmas, vahabitai yra statistiškai labai nedidelė gyventojų grupė. 3 tūkstančiai asmenų, kurie e, Bosnijoje prisijungė prie salafistų judėjimo. 1400 musulmonų maždaug. Čia mes jau esame e, Europoje, kalbam apie Europą, tačiau lygiai tokia pati strategija naudojama e, integruoti e, tam judėjimui salapistų vahabitų. Ir Bosnijoje E, buvo teikiama parama kovojant su serbais. Ir čia taip pat, kaip artimuosiuose rytuose, tokia pati konkurencija pagrindiniams politinėms jėgoms atsirado. Ir Saudo Arabija taip pat atkreipė dėmesį į 350 milijardų dolerių tiesiogiai, e, tiesiogiai buvo skirta e, remiant sukilėlių grupuotės. O Katare ir Junktinėse Arabo e Emiratuose šiek tiek kuklesnės sumos. Čia kontekstas tikrai ganėtinai e, rimtas, buvo remiamasi e, buvusios Jugoslavijos e, padėtimi po karo ir buvo kuriami tam tikrų kovinių grupuočių tinklai ir teikiamas, teikiama finansinė parama socialinėms institucijoms buvo kur, naudojamasi tą, pačiame, tą pačią strategiją, tai yra kuriami tam tikri labdaringi e, tinklai ir buvo teikiama parama e, švietimui ir religinėms institucijoms, švietimo ir religinėms institucijoms. Bosnija yra Europos žemėje ir Ir čia yra priešinamasi vahabitų doktrinos įsigalėjimo Europos teritorijoje, tačiau tai kelia, kelia tam tikrą nerimą, nes Europos, Europinės žvalgybos institucijos veikė e, Bosnijoje siekiant nustatyti teroristų tinklus, identifikuoti juos. Ir buvo nustatyta, kad tam tikri tinklai buvo oficialiai finansuojami iš Saudo Arabijos. ir e, buvo ter teroristų judėjimas finansuojamas. Taigi, kaip matote, situacija yra labai sudėtinga, labai komplikuota. Toliau Pakistano atvejas. Aš galėčiau pasakyti, kad didžiai dalimi dabartinė situacija yra susijusi su tuo, kad Pakistanas buvo įsitraukęs į pirmąją Afganistano karą kai, kai buvo kalbama apie sovietų armijos invaziją į Afganistaną. Ta, šio regiono istorija e, tai patvirtina. O dabar situacija yra palyginti panaši. Saudo Arabija teigia gana didžiulę finansinę paramą. Taip pat Pakistano valstybės aparatas ir saugumo aparatas naudojasi Saudo Arabijos finansiniais ištekliais, yra kūriamos specialios religinės institucijos, tam tikri labdaringi tinklai. Ir čia yra tokia situacija, kuri yra rimtesnė nei Egipte, Tunise ar Bosnijoje. Čia e, kasdien vyksta teroristiniai išpoliai ir Pakistano mažumus kenčia šitai. Šiaurėje šalies, e, kur gyvena paštūnai, taip pat daug yra terorizmo atvejų. Tai yra toks pats modelis, yra kūriamus e, kuriami tam tikri tinklai labdaringų organizacijų, religinių institucijų ir teikiamas per tai finansavimas tam tikroms kovinėms grupuotėms. Ir čia situacija yra labiau komplikuota, sudėtingesnė ir, ir, ir rimtesnė. Dar lieka Indonezija. Čia vahabitų parama teikiama judėjimams, tradiciniams judėjimams. Ir čia kalbama apie mokyklą e, Balyje, kur yra salafizmo ištakos. Būtų galima e, įvertinti visas islamo sroves. Ir, ir, tačiau reikėtų jas įvertinti, e, ta prasme, kiek jos dalyvauja nelegaliuose veiksmuose. Labai trumpai perėsiu prie išvadų. Mus labiausiai nustebino šiuose tyrimuose tai, kad Yra tokie klasikiniai nusistovėję prie, prietarai įvairių m, mm, radikalių judėjimų atveju, kad jie labai adaptuojasi prie modernių sąlygų, o vahabitų ir salafistų logika rodo, kad yra nepaprastai didelis lankstumas tos sistemos, stebinančiai didelis lankstumas. Ir tai jiems suteikė didžiulės galimybės ir, ir sėkmės didžiulę tikimybę. Aš e, norėčiau daugiau kalbėti, tačiau mano kolega e, perims žodį ir tęs toliau. Nenorėčiau tiesiog viršinti man skirto laiko. Dėkuoju. Pirmkas, ačiū, dėkuoju. Dabar ponas Monekė mums paaiškins e, toliau. Ačiū, pirmkė. Aš pasirinkau nekalbėti apie atskiras šalis ir atradimus tose šalise, o daugiau kalbėti apie apskritai apie salafistų ir vogavitų judėjimo e, poveikį remiant grupuotės, teroristų grupės. Ir norėčiau visą tai pateikti bendrame kontekste. Keletą žodžių, iš, kas yra salafizmas, iš kur jisai yra kilęs, kur jis yra čia dabar ir kokia kryptimi jisai juda ir keičiasi. Reikia suprasti, kad salafizmas yra moderni salamizmo forma, tai yra tam tikras karinė forma. Artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje kilo 7 ir 8 praėjusio amžiaus judėjime Egipte. Ir 90-mečio pradžioje buvo pradėtos, pradėti iššūkiai, pirmiausia nukreipti į turistus, Admiral Sadato prezidento nužudimas buvo kulminacinis įvykis ir šio terorizmo e, tikslas e, buvo sukelti tam tikrą nestabilumą regione. Tai buvo koncentruota Kairo regione iš pradžių Ir, ir tas judėjimas jis laikėsi aiškia strategija. Tai yra daryti išpulius prieš Egipto vyriausybę, kad kad Egip, Egipto vyriausybė buvo vertinama salafistų judėjimo kaip neteisėta vyriausybė, netaikė šariato teisės, nesilaikė to modelio, kuris buvo svarbus salafistams. Ir dėl to e, buvo sudaryti sustarimai tarp e, Izraelio e, su, su Telavitu ir tokiu būdu buvo nukreipti veiksmai prieš Egiptą. Buvo kariniai, mm, karinių veiksmų įmasi kariniai išpoliai prieš policiją, prieš, aišku, prezidentą ir taip pat prieš turistus nes turizmas buvo pagrindinis paimų šaltinis e, Egipto vyriausybei. Egipto salvistų e, judėjimas, e, su jo buvo kovojama ir, ir jisai persikėlė į Alžyrą. Ir tenais salafistų judėjimas ėmėsi naujos strategijos ir buvo E, naudojamasi tam tikrą žvalgybinę informaciją. Buvo tam tikros mokymo programos taikymos mm, Alžyre e, salafistų judėjimo atstovams. Ir tas judėjimas Alžyre salafistų taip pat sustiprėjo, labai išaugo. ir sukėlė taip pat didžiulį nestabilumą e, regione, tam tikrą maištą ir riaušės. 90 pabaigoje e, kilo pilietinis karas ir apie 200 tūkstančių žuvusiųjų buvo tame e, konflikte. Ir tai turbūt daugiausiai mirčių atnešęs ekstremistinis salafistų judėjimas. Tačiau ir ten buvo kovojama su salafistais. Ir salafistų e, judėjimas, jis visą laiką atsinaujindavo kitose šalise, artimuosiuose rytuose. Ir 79 metais, kai sovietų armija įsiveržė į Afganistaną, į tas pasipriešinimas sovietų armijai pritraukė Afganistaną daugybę savanorių, kurie iš Alžyro, iš Sado Arabijos, iš kitų musulmoniškų šalių, taip pat ir iš Europos, netgi iš JAF ir iš Azijos atvyko į Afganistaną. Ten susigrupavo į skirtingas organizacijas, daugiau ar mažiau susijusias su salafizmu. Tai buvo tam tikros e, rezistencinės organizacijos, kurių tikslas buvo priešinti sovietų armijai. Osama Bin Ladenas, Al, Al, Bin Ladenas, Al-Qaida e, parengė labai e, aišku planą Ir tas sovietų armijos įsiveržimas į Afganistaną užėmė labai svarbią vietą salafizmo judėjimo istorijoje. Al-Qaidos dabartinis vadovas po Osamos Bin Ladeno mirties. Tai suteikė tris dalykus salafizmo judėjimui. Pirmiausia, politinius tikslus, tai yra susivienimą. E, keletą dešimčių metų buvo kovojama su vietos vyriausybėmis. Kiekvienoje iš šalių buvo e, susidoroda su tais salafistų judėjimais. Dėl to šūkis buvo susivienyti. Antras dalykas - strategija mm, e, nustoti, nustoti renkti išpolius vietos lygio, o reikia susivienyti ir laikytis vieningos strategijos. Ir islamistų rezistencinis judėjimas stiprėjo Ir jeigu nepavyksta vietos lygių gyvendinti sėkmingai veiksmų, tai tuomet reikia e, pasitelkti užsienio šalis, užsienio paramą. Ir e, salafistų judėjimas taip pat buvo labai nusistatęs prieš Europos šalis, vakarų šalis, prieš JAV. Ir trečias dalykas, Osama Bin Ladenas suteikė slavistų judėjimui didesnį matomumą per propagandą, per finansavimą ir tinklo kūrimą. Šio organizacija pradėjo keistis e, personalų, keistis metodais veiklos. Alžyriečiai išpolius Egipte rengė, o egiptiečiai rengė išpolius prieš kitų valstybių atstovus. Ir 98 um, metais buvo uh, futbolo pasaulio taurės uh, Prancūzijoje metu uh, išpoliai rengiami. 1995 metais buvo išpoliai rengiami ir netoli Briuseliaus. Taip pat buvo e, grupuotėse salafistų rengiamasi išpoliui Paryžiuje. Ta triguba parama, kurią suteikė suteikė Birlanidas, tai yra politinis susivienimas, bendra strategija ir finansinė parama leido labai sustiprėti salafistų judėjimui. Dar vienas dalykas. Po 2001 e, m. rugsėjo mėnesio buvo tarptautinė intervencija Afganistane, buvo išsklaidytos e, salafistų judėjimo gretos. Ir buvo skirtas dėmesys sustiprinti e, judėjimus, salafistų judėjimus atskiriuose šalise. Al-Qaidos judėjimas jau nebegalėjo užtikrinti finansavimo, tačiau uh, buvo galima dabar stiprinti vietos organizacijas ir čia padėtis gana greitai keičiasi. Šiandien turime 12 ar 14 atskirų judėjimų, e, kurie, tie judėjimai vienijasi ir globalizuojasi. Čia galima kalbėti apie e, arabų pusęsalį, apie kitus regionus. Ir čia yra tuzinas įvairaus dydžio organizacijų ir taip pat atskirų kuopelių, kurios e, veikia Europoje ir JAV. Alkaidos judėjimas jis e, išgyveno ir toliau gyvuoja. Ir tas centras organizacijos e, prarado didžiulę dalį savo pavojingumo jau susilpnėjo įtaka šios organizacijos ir galimybės. Galimybės vykdyti išpo, išpolius taip pat labai sumažėjo. Ir perėmė prie trečio etapo, nes aš čia labai neišsiplėsiu, nes noriu palikti laiko jūsų klausimams. Ir čia yra individualizavimas džihado. Baigs, baigsiu trumpai. Salafizmas pasiekė esminį etapą savo egzistavime. Tai reikštų arba nesėkmę žlugimą, arba persitvarkymą vidinį. sera en recul ou au contraire trouvera. Sahelio ir, ir Sirijos konfliktas čia taip pat yra svarbus. Ir tai suteikia galimybių salafistų judėjimui išplėsti savo veiklos zonas lyginant su dabartimi. Dėkuoju. Pone Gomis, pirmoji mano sąraše. Oui. Je voudrais demander merci. Euh, très intéressant, c'est beaucoup. Dėkuoju, labai įdomus buvo pasisakymai. Aš norėčiau jūsų paklausti. Pirmiausia, Pone Rasimūra, jūs daug kalbėjote apie Saudo Arabiją. Saudo Arabija kaip valstybė, institucijos, individualus asmenys, grupės, konfesijos tam tikros, religinės grupuotės Saudo Arabijoje. Žinau, kad čia dalyvauja ambasadorius, jis mūsų klausosi, Aš nekart esu susidūrusi e, su tokiais pasisakymais kaip jūsų. Kaip reikėtų atskirti tuos dalykus? Ar pasikeitė padėtis Saudo Arabijoje? Nes Saudo Arabija taip pat buvo daugelio teroriz, teroristų tikslu, tai gal, galutinis taikinys buvo Alkaidos tinklų. Dar vienas klausimas. Kalbant apie Sahelį ir Siriją. Koks yra ryšys Šiaurės Afrikoje ir Nigerijoje, Nigerijoje. Čia kalbama net apie kažkokius gentinius santykius, kaip visą tai būtų galima suderinti. Ir koks būtų veiksmingiausias būdas mums padėti prisidėti prie to, kad tie judėjimai nebūtų palankiai sutinkami tam tikrose šalise ir vietose, kur jo nori infiltruotis. No. Oh, Romero López. No. No, no. Gracias, presidente. Yo querría agradecer también el informe. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjams. Šita ataskaita labai įdomi. Jie atsako į daug klausimų, kurie mums kilto, kildavo anksčiau. O tą informaciją, kurią jūs eh, mums pateikėte, mes turėtume dar apdoroti, ją įvertinti. Taip pat reikėtų atsižvelgti į tarptautinius aspektus, įvertinti, kas slypi už šitų judėjimų, e, kas tų organizacijų rėmėjai, valstybės ar privatus fondai. Šitų tarptautinių judėjimų finansavimas dažnai yra neteisėtas. Kartais mes kalbame e, Europoje apie paramą vystimuisi, tačiau nežinome, kur tos lėšos konkrečiai nukreipiamos. Galbūt e, jomis yra finansuojama teroristinė veikla. Todėl tokioms tendencijom reikia užkirsti kelią, kadangi nežinome, kokie universitetai, kokios valstybės, kokie fondai disponuoja šiomis lėšomis. Aš manau, kad mes vietoj kalbų turėtume pradėti aiškintis tos problemos ištakas ir esmę. Ir turėtume padėti toms valstybėms, kurios yra tiesiogiai susijusios su tais judėjimais. Reikia pakalbėti ir apie moterų situaciją, kadangi to, tie ultranacionalistiniai judėjimai pažeidžia ne tik tai baudžiamąją teisę, bet ir pilietinę teisę bet ir pilietinės teisės, ypač moters teisės. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γκόμες για την πρωτοβουλία που είχε ε, ώστε να μας... Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegiai. kuri džiaugiasi ekspertų informaciją. Aš taip pat džiaugiuosi, kad ekspertai pateikė įdomios informacijos apie Saudi Arabijos vaidmenį valstybės, kuri turi labai gerus ryšius su vakarų pasauliu. Būtent dėl tos priežasties iki šiol niekas neiškėlė tų klausimų, kadangi e, vyrauja įvairiausi ekonominiai, politiniai interesai. Tačiau, žinoma, Saudo, Saudo Arabija, ko gero, ir finansuoja šitos judėjimus ir jie tiesiog daro poveikį ir labdaros organizacijoms ir švietimo sistemoms, kadangi finansuoja e, įvairias programas universitetuose, e, švietimo sistemoje. Taigi aš norėčiau paklausti, jeigu vertintume šituos judėjimus būtent taip, tai ar jūs nematot, matote, kad Europa gali kelti šios klausimus su šiomis valstybėmis, nesibaimindama, kad sulauks priekaišto, jog kišasi į šitų valstybių e, tradicinę sąrangą. Šariatas taip pat yra tų šalių tradicinis paveldas. Todėl norėčiau dar kartą paklausti, kaip ES reikėtų iškelti tuos klausimus, nurodant, kad tie judėjimai pažydė žmogaus teisės. Čia pirmkie trys klausimai susijęs su silafizmu Europoje. Antras klausimas Filipinuose, Mintanao, koks, kokia yra ateitis vyriausybei tenais. Ir trečias, jeigu Asado režimas pasieks sėkmės, e, kokia yra ateitis numatoma salafizmo judėjimui. E, e, Dėkoju. Ir paskutinis kalbėtos kolega Džiup. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti du klausimus. Šitie klausimai yra susiję su Alkaidos istorija, su Osamo Bin Ladeno prieš istoriją, kuris iš Saudo Arabijos vyko į Somalį, paskui Afganistaną norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate santyki tarp salafizmo ir vahabizmo. Ar anksčiau tie santykiai buvo, galbūt jie buvo glaudesni? Toks būtų mano klausimas. Sutikiu Jums penkias minutės, kiekvienam iš Jūsų penkias minutės. Sprašau, <laughs> atrodo, dar yra antras klausimas tai tuomet liks mažiau laiko atsakymams. Gerai, aš atsisakau to klausimo. Arba kalbėkite labai, labai trumpai, ne, aš jau baigiau. Euh, Dabar jūs galite atsakyti, ponas Rasimona ir ponas Monikė. Pirmkas, jau nebeturime laiko klausimams pateikti. Aš atsakysiu trumpai. Pradėsiu nuo ponios Gomės klausimo. Saudo Arabijos problematika. Čia reikėtų aiškiai pasisakyti. Mūsų ryšys ne, neinkriminuoja e, Saudo Arabijos e, karalystės. Mes kalbame apie labai sudėtingą regioną, komplikuotą regioną, kuriam yra daug konfliktų. Neverta to net priminti. Kalbama apie skirtingas jėgas šiame regione. Ir čia mes bandome padėti Saudo Arabijai, kaip ir Turkijai arba Katarui. Čia būtų galima vertinti, kad yra visiškai teisėta buvusios Jugoslavijos e, karo metu ta, buvo finansinė parama teikiama ir buvo teisėta vertinti kad Alesado judėjimas, kuris kovoja prieš Alesadą, jo finansavimas taip pat yra teisėtas. Tai, ko mes siekiame, tai yra įvertinti, kad vyksta labai reguliariai trečiosiuose šalise apmokymai vykdomi, labai tokio griežto islamo, grinojo islamo mokymai ir kad tie asmenys, kurie Saudo Arabijoje studijuoja, mokosi ir dirba, jie būna apmokomi to tokio kraštutinio islamo mokymo doktrinos, jie grįžta į savo šalis ir tose regionuose Žinoma, e, vyriausybės bando apginti saugumą savo šalių, tačiau per per tuos e, e, labdaringus tinklus e, teikiamas yra finansavimas. Ir čia kalbam apie pagrindinį klausimą. Vakarų žvalgybinės institucijos 2005 metais Bosnijoje ar kitais metais Pakistane nustatė, kad, kad kažkokia yra labdaringa organizacija, kurią organizuoja Saudo Arabija ir kad ta institucija labdaringa organizacija finansuoja teroristinės grupuotės Bet nėra jokių įrodymų, kad Saudo Arabijos tas pirminis tikslas buvo finansuoti terorizmo organizacijas. Ir Saudo Arabija visų pirma ir pati yra nukentėjusi nuo terorizmo. Tikrai e, sudėtis yra labai komplikuota. Tačiau žvalgybinės organizacijos nustatė, jog iš Saudo Arabijos finansai per kažkokias privačias institucijas arba uh, arba socialinės labdaringas organizacijas vis dėlto pas, nu, nusėda į teroristų rankas. Bet mes ne, ne, ne, jokių būdų netvirtiname, kad būtent Saudo Arabijos pirminis tikslas buvo finansuoti terorizmą. Ne. Mes kartu atsakysime klausimus, aš bandysiu greitai. Salavizmo ateitis Sirijoje. Jeigu laimėtų Bašaras Alasadas, Basaro Alešado režimas. Šiandien yra labai sunku įsivaizduoti, įsivaizduoti visišką pergalę. Tai reikštų labai didžiulės žudynės, jau kalbam apie tūkstančius žuvusiųjų. Šis konfliktas dar tęsis ir tarptų kovotojų ir salafistų yra, yra nemažai, kurie norėtų, kad e, dabartinis režimas žlugtų. E, tačiau čia yra keliami ir politiniai jau tikslai salapistų judėjime ir tai kelia didelį pavojų. Mes visi stebime, kas vyksta Sirijoje. Rusija turi savo poziciją, Europą savo, JAV savo. Kataras, Saudarapija ir Turkija vėlgi taip pat yra toks e, e, politinis dalyvis kaip Izraelis ir čia labai yra sudėtinga kažkaip e, prognozuoti tą politinę atsakomybę. Ir mes negalime pasakyti, jog yra politinis noras ar valia teikti finansavimą, užtikrinti finansavimą. Nes dalis to finansavimo nusėda į terorizmo tinklus. Aš jau išnaudau savo penkias minutės, perleisiu žodį kolegai. Euh, Atsakysiu antrą klausimą, ponios Gomes. Trumpai. Ryšys tarp Bohoramo ir Akmi. Šių judėjimų pobūdis labai skiriasi. Akmi yra salafistų organizacija, aiškiai tai galima konstatuoti kur kalbam apie klasikinę islamo valstybės sukūrimą, o kitas judėjimas yra sektantinis judėjimas. Ir čia kalb... atakos išpoliai mm, prieš Nigerijos krikščionys rengiami. Šios dvi organizacijos tarsi neturi ryšio, tačiau dabar įsikišus Prancūzijai į, į, į Malio įvykius, tie judėjimai tam tikrą prasme suartėjo, priartėjo vienas prie kito, mm, buvo įkaitais paimti e, Prancūzijos piliečiai. Ir čia labai aišku, jog Bokaramo agentai buvo vedami tam tikrų nusikalstamų tikslų E, finansinės naudos, siekiant buvo e, įkaitai imami. O e, kitas antrasis judėjimas yra galbūt mažesnis, tačiau jų, jų politinė darbotvarkė yra panaši į akmi. Vienas dalykas yra aiškus. Tai, kas vyksta Sahelėje, gali destabilizuoti visą regioną, uh, kaiminė šalis Mauritanija, taip pat Kamerūną ir Nigeriją. Dėl salafizmo Europoje klausimo. Reikėtų keturias knygas apie tai parašyti ir dvi valandas diskutuoti, mes to laiko neturime. Yra daugybė e, asmenybių svarbių nustatytų žvalgybinių institucijų. Kokia yra pagrindinė grėsmė, tarkim, Belgijos saugumui? E, tai taikina tik Belgijai, tai taikytina ir Niderlandams ir kitom šalim. E, yra daugybė savanorių, kurie e, kovoja, savanoriais vyksta į Siriją ir salafistai radikalėja yra noras atskirti musulmonų gyventojus nuo nemusulmonų. Ir slavizmas vis įgyja vis didesnį tą smurto mm, veidą. 2005 metais Londonas Mm, tačiau nuo to laiko jau ne, ne, jokių e, terorizmo išpolių sėkmingų nebuvo įvykdyta. Taigi bandoma kontroliuoti šių judėjimų veiksmą. Mano kolega jau atsakė į kitus klausimus. Į pirmąjį klausimą, jeigu salafistai būtų įveikti Sirijoje, Tai būtų tikrai didelis e, pralaimėjimas e, salapistų judėjimui. Koks ryšys tarp salapistų ir vahabitų? Tas ryšys, jį labai sudėtinga su, suprasti. Galbūt trumpai ir schematiškai galėčiau paaiškinti. Vahabizmas mano kolega Rasimora apie tai kalbėjo, jie daugiau susiję su religinių idėjų skleidimu, tam tikrų psichologinių darbų, pedagoginių darbų. Jis nėra tiesiogiai susijęs su veiksmais, o ta tarpu salafistai gauna finansavimą iš vahabitų ir daugiau susiję su aktyviais veiksmais. Dėl Saudo Arabijos yra labai aišku, egzistuoja finansavimas praėjusio amžiaus paskutinėme dešimtmetyje ir 2000 metais finansavimą gavo iš Saudo Arabijos tai patvirtina daugybė tyrimų. Ir šiandien e, Saudo Arabijos e, saugumo tarnybos ir JAF e, saugumo tarnybos bendradarbiauja kovai prieš terorizmą ir salapistų judėjimą, bendradarbiavimas tarp Europos, JAV ir Saudo Arabijos kovai su ginkluotais e, salafistais e, šiandien jau yra pasiekęs patenkinamą lygį. Dėkuoju. Kolegos, norėčiau priminti, kad kitą klausimą aptarnėsime uždarime posėdėje, todėl tuos kolegas svečius, kurie neturi teisės dalyvauti kito klausimo aptarime, išeiti.